Dear colleagues, good afternoon. I would like to. Kolegos, laba diena. Norėčiau patvirtinti darbo atvarkę. Darbo atvarkė patvirtinta. Sveikinuosi su ECB pirmininku Mario Draghi. Vyks ketvirtasis e, dialogas dėl pinigų politikos šiemet. Jūs prisimenate, kad pastarasis vyko rugsėjo 26 dieną, o taip pat praėjusią savaitę vyko diskusijos ir plenarinėme posėdėje. Pirmininkas Draghi ir parlamentas didelę balsų daugumą patvirtino ataskaitą, ECB e metinę ataskaitą e, taip pat patvirtinome, davėme pritarimą ECB vykdomai politikai, e, pritarėme tikslu išlaikyti kainų stabilumą ir taip pat apsaugoti e, eurozoną nuo defliacijos rizikos bei prisidėti prie ekonomikos augimo. Taip pat buvo patvirtint, rezoliucijoje buvo pabrėžta, kad e, pinigų politika turi lydėti ryštingi veiksmai kitose politikos rytise, o būtent reikia socialinių požiūrių subalansuotų struktūrinių reformų ir atitinkamos mokesčių politikos. Po pastarojo dialogo ECB pozicija nepasikeitė. E, metų, šių metų kova buvo patvirtintos priemonės, kurios turėjo prisidėti prie finansinių sąlygų ir paskatinti ūkio atsigavimą. Ir e, pažanga čia yra e, vidutiniška, tačiau stabili ir taip pat pirmininkas Dragi patvirtino, kad turto įsigymo programa bus tęsiama iki kovo mėnesio ir dėl šios priežasties turime didelių lūkesčių, kad kita, e, val, kitoje valdyboje gruodžio 8 dieną bus priimti atitinkamai sprendimai ir ta valdyba turės e, įvertinti turto supirkimo politiką iki kitų metų kovo mėnesio. Ir pirmininkas Dragi, kaip visada, mums pristatys ECB požiūrį į ekonomikos ir pinigų politikos pasikeitimus. Jis taip pat pakalbės dviem temomis, e, kurios yra svarbios ekon koordinatoriams. Visų pirma, tai yra neigiamos palūkanų normos įtaka bankų pelningumui ir taip pat netradicinių pinigų politikos priemonių e, poveikis Europoje. Ir šios, šios klausimus aptarsime ir su mokslininkais. Taip pat ponas Dragi pakalbės ir apie e, Brexit poveikį eurozonai. Turime daug įdomių temų ir tikrai nekantrai laukime jūsų pranešimo. Pirmininkė Dragi, žodis jums. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė, gerbėmėji e, ekonomikos e, ir pinigų politikos komiteto nariai. Ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdamas vėl lankytis Europos parlamente. Praėjus vos vienai savaitai po plenarinėme posėdėje vykusios diskusijos apie CB veiklą 2015 metais. E, šiemet čia lankausi paskutinį kartą, taigi dabar turime puikią progą pagalvoti apie būsimus iššūkius. 2016 metais eurozonos ekonomika buvo atspari, e, nepaisant to netikrumo, kurį lėmė ekonominė ir politinė aplinka. Infliacija po truputį pradėjo didėti ir ECB e, piniginės skatinimo priemonės buvo svarbiausias veiksnys e, vykstant ūkio atsigavimui. Savo pasisakymę šiandien pirmiausia kalbėsiu apie būsimus iššūkius pasaulinių ir eurozonos lygių. Po vėliau šio komiteto prašymų aptarsiu iki šiol dar neaišku Brexit poveikį ir jo padarinius e, e, bendros rinkos požiūrių. Tikimasi, kad pasaulinė ekonomika pasaulinės ekonomikos atsigavimas tęsis, nors augimas bus šiek tiek lėtesnis nei prieš krizę. Nors ekonomika ir rodo atsparumo e, žin... E, požymius, vis dėlto jis susiduria su daug didelių ekonominių ir socialinių netikrumų. Ir 2016, per 2016 metų ECB ir e, TVF e, susitikimą buvo sakyta, kad e, pinigų politika negali būti vienintelis veiksnys, ji negali viena pati savaime paskatinti augimo ir kad pinigų politika būtų veiksmingesnė, reikia ir fiskalinės bei struktūrinės politiko, politikos, kuri stiprintų augimą ir padarytų jį įtraukesnį. Eurozonos ekonomika ir toliau plečiasi e, vidutiniu, bet stabiliu greičiu, nepaisant neigiamo e, ekonominio ir politinio netikrumo poveikio. Ir tas e, palaipsnis augimas turėtų ir toliau tęstis. Tai lems ir mūsų pinigų politikos priemonės. Ypač e, mažos palūkanos, palankios e, skolinimo sąlygos, e, mūsų refinansavimo, tikslinėse refinansavimo operacijos ir taip pat įgyvendinama turto pirkimo programa paskatino mažesnės skolinimos išlaidas. Ir įmonės dabar geresnėmis sąlygomis gali gauti pinigų iš bankų ir taip pat turi palankesnės sąlygas išleisdamos akcijas arba obligacijas. Mažos įmonės taip pat gauna naudos dėl mažesnių skolinimusi išlaidų, skolinimusi iš banko išlaidų ir taip pat dėl padidėjusio banko gebėjimo išduoti paskolas. O didesnės Įmonės vis dažniau e, skolinasi finansų rinkose. Visos šios sąlygos prisideda prie didesnio vartojimo ir didesnių investicijų. Ir tai e, atsispindi ir tame, kad e, namų ūkiai ir įmonės gauna daugiau paskolų. Ir jeigu prie to prisidės ir kitos politikos priemonės, pinigų politikos priemonės eurozonoje gali būti dar veiksmingesnės. Tačiau mažas produktivimo augimas, taip pat iš anksčiau tai užsilikusios bankų problemos ir struktūrinių reformų stoka yra visi tie klausimai, kurių reikia nedelsiant imtis. Tai turėtų padėti greičiau panaikinti egzistuojančias spragas ir didinti augimo potencialą. Thank you ir taip, taip pat turėtų paskatinti didesnį užimtumą. Aš suvokiu, kad e, mūsų politikos, politikų ketinimai pasikeitė po finansų krizės. Poreikis e, užbaigti kurti pinigų ir ekonominę sąjungą vėl atsidūrė Europos diskusijų centre. Ir nuo tada aplinkybės pasikeitė ir dabar Europa daugiau dėmesio skiria saugumui. E, abu projektai reikalauja, kad Europa būtų vieninga, kad mes veiktume iš vien. Tačiau neužmirškime, kad Europa galės geriau apsisaugoti, jeigu turės stiprią ir atsparę ekonomiką. Ir siekiant šio tikslo e, pinigų ir ekonomikos sąjunga turės įveikti savo e, pažeidžiamas vietas, kurias lemia tai, kad ši sąjunga nėra iki galo sukurta. Na, pusiau pastatytas namas nėra stabilus, jis yra trapus, todėl reikia pažangos e, įskūrent sąjungą ir tai, e, apie tai kalbama ir penkių pirmininkų pranešime. Šis komitetas atlieka svarbų vaidmenį, užtikrinant didesnį finansų sektoriaus atsparumą ES ir baigiant kurti bankų sąjungą. Ir čia reikia tvirtos pažangos, e, nagrinėjant dabartinį teisėkuros dokumentų rinkinį. Europos parlamentas taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį e, peržiūrint teisėkuros ramščius. Turiu galvoje bankų e, ginčių sprendimo e, reglamentą, kapitalo reikalavimo direktyvą ir kitus teisės aktus. Dabar noriu pereiti prie galimų Brexit padarinių, apie kuriuos paprašėte manęs išsameu pakalbėti. Ir eurui ir Junktiniai karalystiai bendroji rinka yra esminis privalumas, kuris duoda naudos. Europos šalių ekonomikų suartinimas suteikia galimybę ES pasiekti didesnį efektyvumą e, tokiuose sektoriuose kaip finansinių paslaugų e, sektorius, e, galimybė teikti paslaugas visos ES rinkai yra pagrindinis sėkmės veiksnys. Mm, vien bendra rinka taip pat sutikė galimybę įmonėms e, gauti naudos iš įvairių ES subjektų papildomumo mm, suteikia galimybę pasinaudoti visos ES vertės grandinę ir taip pat bendroji rinka suteikia galimybę žmonėms ieškoti darbo ten, kur yra sutelkta e, ūkinė veikla. E, ekonomikos klasteriai taip pat gauna naudos dėl to, kad gali samdyti darbuotojus iš visos ES. Jungtinė karalystė turėjo naudojosi stipriais ekonominiais ir finansiniais ryšiais e, bendroje ES rinkoje. Iš tikrųjų, daugiau nei 40 procentų užsienio pridėtinės vertės e, Junktinės e, karalystės eksporto struktūroje yra iš ES. Ir bendroje rinkoje Junktinė karalystė buvo svarbus didmeninės bankų veiklos centras. Kalbant konkrečiau, E, bendrasis, e, vadinamasis bendrasis pasas reiškia, kad Junktinėje karalystėje įsikūrę bankai gali teikti paslaugas visoje ES, nesteigdami filialų kitose valstybėse narėse ir atvirkščiai. Tai padeda smarkiai sutaupyti ir kapitalo, ir, ir lėšų. Ir jeigu ilguoju laikotarpiu E, Junktinės karalystės ekonomika taps mažiau atvira, jeigu pasitvirtins rizika, kad Junktinė karalystė taps tai turė, uždaresnė, tai turės neigiamo poveikio investicijoms, konkurencingumui, taip pat produktivumui ir mm, gamybos našumui. Ir tas poveikį visų pirma pajus Junktinės karalystės ekonomika. E, Jei e, jos rezultatai bus prastesni, taip pat e, e, pasireikš neigiamas poveikis ir visoje ES. Tačiau konkretus poveikis skirtingose valstybėse narėse pasijūs skirtingai, tai priklausys nuo e, valstybių narių ryšių su Junktinė karalystė. Kol kas eurozonai pavyko susidoroti su referendumo rezultatų poveikių. Mūsų atsparumas teikia vilčių ir jis tokia situacija susiklosti įvairių bankų dėka. Ir e, yra stengiamasi vengti rizikos, tačiau rinkos reakcija e, buvo tokia trumpalaikė ir rinkos per kelias savaitės po referendumo atsigavo. E, e, Europos mm, indeksas taip pat e, E, pirkėjų pasitikėjimo indeksas e, buvo sumažėjęs, tačiau rugsėjai ir spalį vėl atsigavo. Junktinėje karalystėje e, ekonomikos veikla taip pat liko stabili, nes didėja vartojimas. Tuo pačiu metu atrodo, kad vis dėlto netikrumas paveikia investicijas ir svaro kursą ir manoma, kad Junktinės karalystės ekonomikos augimas sulėtės. E, sunku būtų prognozuoti tikslius e, Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES padarinius. E, tie padariniai priklausys nuo laiko, nuo pažangos ir nuo būsimų dėrybų galutinio rezultato. Todėl Labai svarbu, kad dėrybų procesas kaip galima greičiau taptų aiškus, kad sumažėtų netikrumas. Mm, vis dėlto norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad nors Junktinės karalystės referendumas ir paskatino neiškumą, netikrumą dėl šios šalies e, dalyvavimo bendrojo rinkoje, bendroji rinka vis dėlto negali žengti atgal. Labai svarbu, kad šios rinkos vientisumas labai svarbu išsaugoti šios rinkos vientisumą ir taisyklės. Tai taip pat reiškia, kad mes negalime žengti atgal dėl reguliavimo priežiūros, ir kontrolės mechanizmų, kurie yra taikomi bankams ir finansų rinkos struktūroms. Tai visi šie mechanizmai nuo 2008 metų buvo labai smarkiai sustiprinti. Iš tikrųjų labai svarbu toliau stiprinti ir plėtoti bendrąją rinką. Finansinių paslaugų srityje mes jau pasiekėme nemažai pažangos. E, finansinių paslaugų bendroji rinka E, dabar yra grindžiama bendra taisyklių knyga bankams ir taip pat e, bendrų priežiūros institucijų. Eurozonoje mes žengėme dar toliau, e, kuriame bankų sąjungą. Ir kaip jau sakiau, šis procesas dar nesibaigė. Pavyzdžiui, E, finansinė integracija per visapusišką kapitalo rinkos, rinkų sąjungą e, turėtų būti palanki įmonėms, skatindama privačios rizikos pasidalymą, jei taip pat prisidėtų prie atsparesnės Europos ekonomikos. Ir baigdamas pasakysiu štai ką. Na, matome drąsinančių požymių. Naujausios nuomonių apklausos rodo, kad parama Europos integracijai po Junktinės karalystės referendumo padidėjo, priešingai nei daug kas manė. Tačiau tuo pačiu metu turime daug ko pasimokyti. Svarbiausias dalykas, kurį turime suprasti, yra tas, kad ES turi įgyvendinti pagrindinius piliečių požiūrių pagrindinius tikslus, kad e, būtų susigražintas pasitikėjimas Europos projektu. Ir siekiant įveikti vyraujantį netikrumo, įskaitant ir ekonominį netikrumo jausmą. Europos projektui reikia tvirtų ekonominių pagrindų. Eurozonos ekonomikai tai reiškia atsigavimo e, stiprinimą, finansinio stabilumo išsaugojimą ir likusių pinigų sąjungos problemų sprendimą. Ačiū Jums uždėmesi. Dabar e, laukiu mūsų diskusijų. Dėkoju. Thank you very much, President Draghi. We now move to our questions. The first speaker is Mr. Dėkoju, ponė Drakė, dabar ponas Bals. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju ir ponui Dragė, ačiū, kad ir vėl atvykote. Praeis dialogas vyko rugsėjo mėnesį Ir tuomet aš klausiu apie galimus Brexit rezultatus, bet tai, kaip jūs vertinate ilgalaikį finansinį ir ekonominį poveikį. Manau, jūs pritarėte, kad situacija vis dar neaiški. O Italijoje vyks konstitucinis referendumas kitą savaitę. Tai kasgi bus su premjero Italijos bankų sistema e, tikrai nėra pati geriausia, aišku. Ir politikos kuriejai, ir ekonomistai bei finansų specialistai stebė situaciją, galite tai pamatyti ir šiandienos Financial Times. Mano klausimas yra štai koks. Ar jums kelia nerima balsavimas referendume? ar gali tai pakengti Italijos bankų stabilumui. Kitas svarbus klausimas. Praėjusią savaitę Donaldas Trumpas paaiškėjo kaip nugalėtojas ir dėl to neiškumas dar didesnis. Kila klausimų, kaip visa tai paveiks tarptautinę priekybą ir taip pat ES augimą bei finansinį stabilumą. Ar jums kyla toks nerimas ir jeigu taip, tai kaip jūsų nuomonė bus paveiktas ekonominis augimas ir finansinis stabilumas? Ačiū. Dėkoju. Pasižiūrėkime į tai, kas vyko visai neseniai. Akivaizdu, kad geopolitinis neiškumas yra pagrindinis ateinančių mėnesių neiškumas. Kokiasgi matome tendencijas? Visų pirma, tai trumpojo laiko tarp reakcijos. O po to atrodo, kad tos reakcijos išgaruoja. Vadinasi, darome išvadą, kad rinkos yra atsparesnės, negu buvo galima tikėtis prieš keliarius metus. Finansiniai tarpininkai taip pat yra tvirtesni negu prieš keliarius metus. Matome, kad kainos sviruoja. Mes žinome, kas vyks, vid... ar mes žinome, kas vyks viduriniuoju laikotarpiu? Ne. Visi tie pokyčiai yra labai gilus. Jie paveiks ateinančių mėnesių ir netgi metų situaciją. Kol kas labai sudėtinga konkrečiai įvertinti, koks bus tas poveikis. Bet žinome, kad nepaisant to, kas vyksta kitur, mes privalome imti savo veiksmų. Pirmiausia, reikia tęsti gaivinimą, tvirtinti situaciją, konsoliduoti darbo rinką, kurti darbo vietas. Per pastaruosius dviejus metus keletą e, milijonų darbo vietų sukūrėme ir tai turėtų tęstis. Be to, reikia ir toliau kurti bendrąją rinką ir stiprinti šį ES pagrindą. Negana to, reikia išlaikyti ir finansinį stabilumą. Čia šioje srityje buvo padaryta milžiniška pažanga. Dabar tikrai nenorėtume, kad ji būtų išardyta ir kad mes pradėtume grėžiotis atgal. Reikia nepamiršti to, ko išmokome per didžiąją finansinę krizę. Matėme, kaip buvo ardomi finansiniai reglamentai. Pavyzdžiui, 2000-aisiais ir per porą vėlesnių metų vyko tokia veikla, kuri iš ties išardė sistemą. Todėl dabar mums yra labai svarbu ir toliau stiprinti bendrąją rinką, kurti darbo vietas bei didinti finansinį stabilumą. Dėkoju. Pervanš Perės. Euh, Ačiū, ponė Dragi. Jums atsiunčiau klausimą raštu apie e, Londono biržos ir e, Vokietijos biržos susijungimo. Aš manau, kad Europos centrinis bankas turėtų čia pareikšti savo nuomonę ir aš tikiuosi, kad jūs atsižvelgsite į mano klausimą raštu. Taip pat noriu grįžti prie temos, apie kurią jūs palėtėte E, praėjusią savaitę per plenarinį posėdį ir mano kolega Bals dabar iš naujo priminė tą temą. Tai yra Donaldo Trumpo išrinkimo poveikis, kokį poveikį tai gali turėti ekonomikos ir pinigų politikai. Praėjusią savaitę jūs sakėte, kad mm, yra sunku iš anksto spėti, koks bus tų rinkimų rezultatas ir ar bus didinamos palūkanų normos Junktinėse Amerikos valstijose. Ir kai lankėtės Vašingtone tame metinėme sustikime, e, visos besivystančios e, šalis reiškia susirūpinimą dėl palūkanų normų JAV. Ir buvo kalbama apie mm, tų padidintų palūkanų normų e, poveikį ekonomikai. Ir nemanau, kad Europos ekonomika ir e, yra tokia atspari, kad pakeltų palūkanų normų didinimą. Taigi, kaip jūs e, analizuojate galimo palūkanų normų padidinimo JAV poveikį realiai Europos ekonomikai ir taip pat noriu paklausti, ar po Donaldo Trumpo išrinkimo turėjote galimybę pasikalbėti su savo kolega ponu Bernankė dėl e, finansinių rinkų reguliavimo perspektyvų atsiprašau, su jūsų kolega, bet ne Bernankė, ar jūs turėjote galimybę padiskutuoti apie e, JAV e, įstatymų keitimus? Well, um, first, let's, let's, uh, Pirmiausia, reikia pasakyti, kad uh, Atsigavimas JAV nėra tokioje pačioje stadijoje kaip ir ES. JAV dabar jau padarė kur kas didesnę pažangą. Situacijos yra skirtingos. Tai reikia pasižiūrėti, kokia bus naujos administracijos politika. Tuomet galima bus įvertinti palūkanų normas. Tik noriu pasakyti, kad čia svarbios ne vien tik tai palūkanų normos, bet ir finansavimo sąlygos. Tai yra ir E, valiutų keitimo kursas ir palūkanų normos ir obligacijų rinkos ir taip toliau. Taigi reikės konkrečiai pasižiūrėti, kaip viskas vyks. Gruodžio mėnesio posėdėje mes įvertinsime įvairias galimybės, kurios leistų valdančiai tarybai išlaikyti būtiną monetarinį lygį, kuris leis suvaldyti infliaciją, kad ji būtų mažesnė arba artima dviems procentams per artimiausią ir vidurinį laikotarpį. Dėl jūsų antrojo klausimo, ne, neturėjome progos padiskutuoti su Federalinio rezervo vadovu, neaptarėme naujos situacijos. Tačiau greitai galėsime įvertinti, kaip naujoji administracija vertins reguliavimą. Vyks susitikimai Bazelio komitete. Ir kitose formuose susitiksime, tada galėsime pasižiūrėti, kokia yra naujosios administracijos politika. Dėkoju. Thank you, uh, Bert Luka. Bert Luka. Labadiena, ponas Dragi, aš norėčiau kalbėti vokiškai. Taigi, labadiena, ponas Dragi, norėčiau pateikti Jums klausimą apie bendrovį sektorių. Tiksliau dėl bendro turto supirkimo programos, kurią nuo 2016 e, metų birželio mėnesio vykdo Europos centrinis bankas. Europos centrinis bankas sakė, kad paskelbs duomenis apie tą pirkimo programą ir teiks e, informaciją kiekvieną savaitę apie šešių pagrindinių bankų veiksmus tų e, bankų e, svetainėse yra informacijos apie kiekvieną savaitę įvykusius supirkimus, tačiau nebėra e, domenų apie supirkimus ankstesnėmis savaitėmis. Buvo pateiktas prašymas pateikti ir senesnius duomenis, tačiau tą prašymą Vokietijos centrinis bankas atmetė. Taigi, man atrodo, būtų svarbu gauti tuos istorinius duomenis ir kalbant apie e, kitus penkis centrinius bankus, tai jie pateikia tuos e, istorinius duomenis, tačiau Vokietijos centrinis bankas to lygi šiol nepadarė. E, Gal galite paaiškinti, kodėl e, Vokietijos bankas tuos duomenis, kurie buvo vieši, kurie buvo pateikti e, svetainėje, suinteresuotams piliečiams nebepateikia? Ar jūs pareikalausite, kad visi centriniai bankai e, laikytųsi tų pačių skaidrumo standartų ir kad Vokietijos centrinis bankas pateiktų tuos istorinius senesnius duomenis to paprašysiam asmeniui? Dėkuoju. E, pirmiausia, dėl tos korporacinės obligacijų programos ji buvo sėkminga. Skolinimas nefinansinėms įmonėms dabar yra tokio pat lygio, kaip 2011 metų viduryje, vadinasi, jis auga. Na, o kol kas tie lygiai nėra tokie aukšti, bet jie auga ir pasiekia lygį, kuris buvo prieš keturis metus. Aš dar pasigilinsiu ir atsakysiu raštu, jeigu norėtumėte. Noriu, kad viskas čia būtų aišku, kad būtų aišku, kodėl taip yra. Dar norėčiau pasitikslinti, jeigu leisite. Ar jūs iš principo nemanote, kad visi programoje dalyvaujantis centriniai bankai turėtų laikytis tų pačių skaidrumo standartų piliečių atžvilgių? Ar štai e, e, gal ir Vokietija, Vokietijos bankas turėtų pateikti tuos duomenius, kuriuos be jokių problemų pateikia kiti bankai? Galiu pritarti principui, Bet e, nežinau, kokios yra priežastys, kodėl tai nebuvo padaryta. Aš Jums pateiksiu išsamų atsakymą raštu. Dėkoju, tai labai vertinu. Dėkoju, Silvi Guliar. Buongiorno, prezidentai. Bonjour. Labadiena, kalbėsiu prancūziškai. E, Brexitas ir Donaldo Trumpo išrinkimas JAV, taip pat e, ir visi tie klausimai, kurie likę neišspręsti dėl eurozonos valdymo, man atrodo, kelia tą patį klausimą. Tai yra eurozonos suverenumo klausimą, tai yra kolektyvinio suverenumo e, klausimą. Taigi, kaip reikėtų e, vertinti e, tas priemonės, kurias turime, jų kontrolę ir mūsų bankų pelningumą. Čia kalbu apie strateginį bankų sektorių eurozonoje. Taigi turiu du konkrečius klausimus. Ar ECB bando spręsti šios klausimus, ar būtų galima su jūsų komanda apie tai išsameu e, pan, panalizuoti? Na, paprastai prieš reaguodami strategiškai mes rengiame techninės diskusijas, tačiau manau, kad reikėtų labiau strateginių požiūrių aptarti ir suverenumo klausimą. Ir kitas klausimas, ar nemanote, kad e, vertėtų e, Europos vadovų tarybos dėmesį atkreipti į tai? E, tai yra juk vyriausybių ir valstybių ir vyriausybių vadovų darinys. Ar nemanote, kad, nereikėt, kad reikėtų atkreipti jų dėmesį į pasaulinę situaciją? Um... Dėkoju. Per ateinančius mėnesius, per būsimas dėrybas po Britų referendumo, be abejo bus kalbama apie suverenumą, pavyzdžiui, mokėjimų srityje, infrastruktūros srityje, tarpuskaitos srityje ir taip toliau. Todėl reikia pagalvoti, kokią struktūrą čia reikėtų pritaikyti. Bet viena yra aišku. Mes turime mokėjimų sistemos paskirstimo politiką, bet neturime rinkų infrastruktūros politikos. Tai nesusiję su breksitu ar su jungtinės karalystės suverenumu. Čia tiesiog ECB neturi kompetencijos. Vadinasi, jūs teisėkuros atstovai galite keisti tas nuostatas. Reikėtų tokiu atveju keisti ECB statutą. Bet bendrai paėmus, jūsų pastaba yra pagrista. Bus klausimų susijusių su suverenumu. Tačiau tai yra toks bendras klausimas. Jei norime pašalinti piniginės sąjungos pažeidžiamumą, tai turėsime pasižiūrėti, kaip valstybės narės gali geriau reaguoti savo piliečių poreikius, kaip reikėtų koncentruoti išteklius, kaip reikėtų dalytis suverenumu tose sritise, kur tai atrodo būtina, arba kai kuriuose sritise veikti vieniems. Esmė yra tokia, kuo labiau tarp valstybinė problema, tuo efektyvesnis yra bendras sprendimas. Tai yra tokia praktinė ir pragmatiška perspektyva, kuria rėmėsi ES kūrėjai. Dėkoju. Dėkoju, Marisa Maties. Dėkoju, pirmininkė Dragi. Pone Dragė, mes čia daug kalbėjome apie Brexitą, apie galimą poveikį eurozonai, ne vien tik tai eurozonai, bet ir visai Europos Sąjungai. Norėjau pasinaudoti šią galimybę ir užduoti Jums klausimą tiesiogiai. Mes negalime vertinti breksito atskirai, reikia pagalvoti ir apie vidaus problemas. Per pastaruosius keletą mėnesių matėme daugybę spekulacijų dėl to, ar, ar kiekybinis skatinimas yra tinkamas, kaip yra skatinama ES ekonomika. Žinome, kad ta nauda nebuvo tokia didelė, todėl kad daug kur buvo taikyma taupimo politika. Obligacijų pirkimas palengvino situaciją tokių šalių kaip Portugalija, pavyzdžiui, na, bet ECB ir toliau siunčia žinę, kad nori garantuoti stabilumą. Problema yra štai kokia. Kai nesakote, ką darysite, tai rinkos tampa dar nestabilesnės, kadangi jos nežino, ko tikėtis ir taip gali išsipildyti pats blogiausias scenarius. Pone Dragė, aš norėčiau sužinoti, kokia konkrečiai yra ECB pozicija. Anksčiau jūs esate sakę, kad kiekybinio skatinimo programa tęsis ir toliau, jeigu nedidės infliacija o tam reikalingas ekonomikos atsigavimas. Tačiau dabar nematome visų tų reiškinių. Tai man įdomu. Kodėl jūs nekalbate apie kiekybinio skatinimo programos pratesimą po kovo mėnesį? Aš žinau, kad jūs geriau už mane žinote, koks bus poveikis. Dėkoju. Atsakydamas į jūsų klausimą, noriu pasakyti, kad gruodžio mėnesio piniginės politikos susitikimo metu mes įvertinsime įvairias galimybės, kurios leis valdymo tarybai išsaugoti tą monetarinę situaciją, kuris leis suvaldyti infliaciją išlaikyti ją mažesnę negu 2 procentai arba arti 2 procentų viduriniuoju laikotarpiu. Tad turėsime palaukti. Um tai tai reiškia, kad uh, bus dar daugiau netikrumo. Thank you. No? I think I, uh, I, I've said that. Okay. Please, you have time if you, if you wish. Parašom, jeigu norite, pasisakykite. Pane Marijas, pirmininkė, e, gal norėtumėte atsakyti, panašu, kad jūs paminėjote keletą prieštarančių dalykų, kalbėjote apie dvi sąlygas, dėl kurių uh, programą galima sustabdyti, bet ne viena iš tų sąlygų nebuvo įvykdyta. Tai dėl to aš nesuprantu, kodėl jūs negalite e, aiškiai pasakyti, kad tai sukuria nestabilumo, nesaugumo ES. Kodėl jūs norite, kad ir toliau padėtis išliktų tokia neaiški? Turiu pasakyti, kad e, čia mūsų nuomonės išsiskiria. E, gruodžio mėnesį taryba priims sprendimą Jeigu jūs būtumėte klausiusi, ką aš sakiau anksčiau ir beje tai galiu pakartoti ir dar kartą, kad gruodžio mėnesį įvyks sustikimas pinigų politikos klausimais ir ten bus apsvarstytos įvairios galimybės, kurios leistų valdančiai valdybai išlaikyti tą vadinamąjį monetary accommodation. Uh, tam, kad būtų galima už, išlaikyti infliacijos konvergenciją, maždaug, kuris sudarytų maždaug 2 procentus e, vidutinės e, trukmės perspektyvoje. Ačiū. Na, labai biurokratiškai atsakėte, bet tiek jau tam. Labai ačiū pirmininkė. Esu e, iš e, Junktinės karalystės e, žaliųjų partijos. Visą laiką prieštaravau tam, kad Junktinė karalystė prisijungtų prie euro. Manėme, kad nebuvo pakankamai susitarimo, politinio susitarimo tarp valstybių narių eurui. Dabar dėl um, Junktinės karalystės pasitraukimo. Manau, kad uh, iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti poveikį svarui. Dėl referendumo rezultato tarptautinių lygmenių sumažėjo svaro kursas, sumažėjo ir e, atsargos svarais. Taip pat, ko gero, iš Junktinės karalystės pasitrauks ir pagrindiniai um, finansų centrai. Euras, ko gero, vis dėlto išliks gana silpnas, jeigu nebus e, pakankamai politinės valios jam palaikyti. Kaip manote, kaip e, e, Londono finansų centras City tai paveiks? Tam, kad e, euras būtų stiprus, reikia, kad piliečiai tuo euru tikėtų. E, Na ir tam būtina, kad politikai vykdytų geresnę politiką. Tai ypač aktualu dabar, kai vis stiprėja kraštutinės dešiniųjų partijos. Taip pat noriu pasiteirauti, ką manote apie e, referendumo e, rezultato poveikį e, svarui, ar svaras sterlingų nebeliks tarptautinę stiprią valiutą. Ir jeigu Junktinė karalystė pasitrauktų, kokį poveikį pajus Junktinės karalystės finansų centras? Ačiū. Jūs pateikėte daug įdomių, bet sunkių klausimų. Jūs pati sakėte, kad galbūt aš nesu pats tinkamiausias asmo, kuris galėtų atsakyti šios klausimus, galbūt ne viskas yra mano kompetencijoje. Į daugelį jūsų klausimą atsakyčiau štai kaip. Mes nežinome. Kodėl mes nežinome? Mes nežinome, nes reikia dar palaukti ir pasižiūrėti, kaip atrodys tos dėrybos, koks bus galtinis dėrybų rezultatas ir kiek laiko truks tos dėrybos. Yra akivaizdu, kad jeigu uh, E, darybos truks ilgai, kuo ilgiau truks darybos, tuo, ilgi, tuo didesnis bus neiškumas. Kokia yra dabartinė padėtis? Londono sitis sugebėjo vykdyti didžiulę masto ekonomiką, tokio dydžio ekonomiką, e, kokią šiaip galėjo e, sukurti tik New Yorkas. Kaip visą tai pasikeis, mes nežinome. Ar tai bus atkartota kažkur kitur, mes nežinome. Ar tokios masto ekonomikos poveikis Junktiniai karalystiai ar ES bus pakartotas kažkur kitur? Ar vėlgi galbūt viskas persikels į JAV? Mes nežinome. Mes šiuo metu gilinamės į tuos klausimus ir turiu pasakyti, kad mes laukime konkretaus Junktinės karalystės pasiūlymo tarybai. Junktinės karalystės vyriausybė taip pat turėtų pasidalinti savo viziją ar planais ir su savo piliečiais įsiklausyti, ką jie sako. Na ir tik po to mes galėtumėm išsakyti savo nuomonę. Ačiū. Dėkoju. Marko Valį. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu itališkai. Po referendumo Jungtinėje karalystėje kalbama ir apie gruodžio ketvirtą dieną refer, tą referendumą, kuris įvyks Austrijoje. Na, ir Laisvės partijos atstovai panašu, kad gali surinkti daugiau kaip 50 procentų balsų. Na ir jeigu Austrijai vadovautų kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politikas, tai ko gero e, netrukus irgi ai, Austrijoje gali e, būti surinktas referendumas dėl pastraukimo Europos Sąjungos. Ar Europos centrinis bankas renkėsi tokiam scenarijui arba tokiai galimybei, e, kad štai galbūt ir Austrija gali, gali nuspręsti pasitraukti iš Europos Sąjungos? Ar tai nesulaužė stuburo pinigų sąjungai? Dabar dėl padėties Italijos bankų sektorija padėtis labai e, opi, jautri. Jeigu kuris nors Italijos bankas patirtų rimtų sunkumų, tai ką tuomet darytų Europos centrinis bankas? Ar Europos centrinis bankas jau galvojo apie sprendimą. Nes jeigu sužlugtų vienas iš Italijos bankų, tai gali sudaryti sisteminės rizikos. Ačiū. Atsakydamas jūsų pirmą klausimą, norėčiau pasakyti štai ką. Aš dabar nekalbu apie kažkokią specifinę šalį. Uh, Bet pasakysiu, kad mes matome, kad per pastaruosius metus vis stiprėjo radikaliosios partijos. Bet vis dėlto gyventojų apklausos rodo, kad jie neprieštarauja iš esmės, kad būtų primami sprendimai ES lygmenių. Panašu, kad rinkėjai nori pasakyti kai ką kitko. Jie norėtų, kad ES susitelktų su tais klausimais, kurie labiausiai rūpi piliečiams. Uh, Jie nori, kad būtų apsaugoti nuo ekonominės ir saugumo rizikos. Jie nori, kad būtų išspręstos transnacionalinės problemos, tokios kaip migracija, saugumas, terorizmas, klimato kaita. Na, iš esmės, vis dėlto piliečiai ir toliau remia bendrąją valiutą, net ir sunkiais laikais. Krizės metu taip pat visuomenė rėmė eurą. Vis dėlto parama nacionalinėms ir is, europinėms institucijams per pastaruosius metus, keletą metų tikrai labai sumenko. Tai reiškia, kad piliečiai norėtų, kad ES lygmenį būtų priimti atsakingesni sprendimai. Uh, dėl Europos centrinio banko. Mes matome, kad keičiasi piliečių nuomonė. Mums reikia suprasti, ar tai yra ilgalaikiai ar trumpalaikiai pokyčiai. Ką mes galime padaryti? Mes turėtumėm vykdyti tokią politiką, kuris skatintų ekonomikos atsigavimą, užtikrintų finansinį stabilumą, taip pat ir stabilumą e, darbo rinkoje. Dabar dėl jūsų antro klausimo ir e, Italijos bankų. Europos centrinis bankas nėra numatęs kažkokių priemonių šiuo atveju. Mes neturime galimybių įsikišti, yra ES teisės aktai, yra ES direktyvos. Ir ką gali padaryti Europos centrinis bankas? Mes galime vykdyti tik priežiūrą, stebėseną užtikrinti, kad būtų parengti tinkami teisės aktai ir kad jie būtų tinkamai gyvendinti. Ačiū. Uh... Dėkoju. Bernard Mono. Prezident Draghi, bonjour. Uh, de... Pirmininkė, noriu paminėti du svarbius dalykus. Visų pirma, viena programa turėjo būti skirta LTR programa turėjo būti skatinamoji, taip pat yra, buvo siekiama gerinti finansavimo sąlygas įmonėms Europoje. Ar manote, kad šis tikslas yra pasiektas? Toliau kitas dalykas bendros stebėsenos mechanizmas ir to mechanizmo valdymas. Mm, auditorumai išsakė kritikos dėl to, Ką Jūs manote apie tą auditorumo ataskaitą? Na, atrodo, kad nepakanka turimų priemonių e, priežiūrai atlikti ir atrodo, kad Jūsų komandai tenka per didelis krūvis arba yra, Jūs blogai organizuojate darbą. Taigi, ar e, Jūs galite įgyvendinti e, tą priežiūros funkciją? Kitas dalykas, antras ramstis, jis nelabai E, tinkamas, kaip rodo Vokietijos ir kiti pavyzdžiai. Trečias ramstis iš vis negyvenamas. Taigi noriu paklausti, kodėl nereikėtų apskritai e, atsisakyti bankų sąjungos ir grįžti prie valstybių narių bankų sistemų kontrolės. That, uh, Į pirmą jūsų klausimą atsakyčiau už tai, kaip tos jūsų minėtos programos, taip pat uh, E, obligacijų programos iš esmės pasiekė savo tikslą. Aš manau, kad dabar e, padėtis pagerėjo, jie grįžo prie tos, kuri buvo prieš penkerius metus. Manęs dažnai teiraujasi ir ar mūsų politika nėra palanki stambiems koncernams? Iš tikrųjų, ne. mūsų vykdoma programa reiškia, kad e, korporacijos gali daugiau skolinti mažoms bei vidutinėms įmonėms. Dabar dėl kito klausimo, dėl Europos auditorumo ataskaitos. Leiskite visų pirma pasakyti štai, ką mes tikrai labai vertiname tą ataskaitą, kaip jau sakiau. Ta ataskaita be galo naudinga, nes ten uh, yra nemažai informacijos, kuri padeda išspręsti kai kurias problemas. Toje ataskaitoje pateikiama nauja, naujas požiūris, taip pat ir nurodytos tos rytis, kur dar galima patobulėti. Dar norėčiau pridurti, tas e, bendras priežiūros mechanizmas e, SSM buvo tikrai labai naudingas. Jis vykdomas 19 valstybių narių, prie jo prisijungia daug bankų. Aišku, aš esu šališkas stebėtas. Mes e, pritarėme Europos audito rūmų vertinimui, kad reikia tikrai daugiau išteklių SSM. Na ir apie tai vyks diskusijos valdančioje valdyboje dar iki e, šių metų pabaigos. Taigi visiškai pritariu uh, Europos audito rūmų vertinimui šio klausimo. Audito rūmai yra iškėlę ir dar vieną klausimą. Uh, apie kurį jūs irgi užsiminėte, tai yra nacionalinių institucijų vaidmo. Įsivaizduokite, kad jums per trumpą laiką reikia pasamdyti e, tūkstančius, tūkstančių žmonių. Ir kažkuris būtinai padarys kokią nors klaidą. Taigi, e, kai vykdomi e, auditai, tai kažkokie tai vertinimai, tai kartu e, turėtų dalyvauti ir Europos centrinio banko, ir nacionalinių kompetitingų institucijų atstovai. Be abejo, palaipsniui galime didinti vietinių inspekcijų skaičių, turime ne tas inspekcijas, kurios, kurias atlikta ECB. nacionalinės kompetitingos institucijos turi ir žinių, ir patirties, ir kompetencijų, jos gali būti tikrai labai veiksmingos, taigi reikėtų dirbti bendromis jėgomis. Dar reikėtų nepamiršti vieno dalyko. Dažnai kompetitingos institucijos vadovauja bendroms inspekcijų komandoms. Ir dažnai, kai vyksta kažkokia tai inspekcija, tai dalyvauja ir kitų valstybių narių atstovai, tarkim Vokietijos ar Italijos e, darbuotojai vyksta e, inspekcijas kitose šalise, nebūtinai reikalingi Europos centrinio banko pareigūnai tam, kad būtų galima užtikrinti, jog inspekcija yra nešališka. Taip reikėtų didinti tų inspekcijų skaičių. E, Europos audito rūmai kalba ir apie kitus aspektus, bet kadangi jūs jų neminėjote, tai aš dabar jų ir nekomentuosiu. Tiek šiuo metu iš mano pusės. Thank you. Dėkoju. Danuta Hübner. Ačiū. Aš turiu du klausimus. Vienas susijęs su kapitalo rinkų sąjunga. Ko gero šiais metais turėsime pirmųjų rezultatų. Galbūt bus įgyventinti pirmieji teisės aktai, galbūt jau atsitiks, galbūt jau bus kažkokių tai struktūrinių e, pokyčių. Galbūt ir nebus taip greitai pereita prie kito modelio, e, nuo bankų finansavimo modelio. Viską galima vertinti uh, E, įvairiais aspektais. Ar jūs jau, manė, ar jūs jau galvojate apie tai, ką e, Europos kapitalo rinkų sąjunga galėtų reikšti jūsų politikai, ekonomikai, eko, jūsų ekonominiai politikai? Dabar dėl obligacijų pirkimo. Uh, Jūs minėjote minus 0,4 procento taisyklę. Gal galite paaiškinti, kaip vyktų tas procesas, kokia yra dabartinė padėtis, kaip jūs vertinate dabartinę padėtį dėl obligacijų pirkimo? Ačiū. Atsakysiu jūsų pirmą klausimą. Pasidalinsiu patirtime ko mes pasimokėme iš didžiosios finansų krizės. Yra žymiai geriau turėti keletą kanalų, kaip perį, per, perteikti mūsų ekonominę, kaip įgyvendinti mūsų ekonominę politiką ir naudotis įvairiais kanalais per bankus mes įgyvendindavome 90 procentų politikos, bet mes dabar turime galimybę naudotis ir kapitalo rinkų sąjunga. Tai yra dar vienas mūsų politikos įgyvendinimo kanalų ir jis yra labai svarbus. Prie to gal dar grįšime vėliau, kai vyks Europos sisteminės rizikos valdybos klausimas. Uh, Noriu pasakyti, kad mes dabar nuo bankų sektoriaus periname prie nebankinio sektoriaus. E, kokie yra e, dabartiniai teisės aktai dėl rizikos valdinimo? Aš visiškai sutinku su jumis, kai jūs pasakėte apie pinigų politiką iš tikrųjų yra naudinga sukurti gerai veikiančią kapitalo rinkų sąjungą, jeigu ji nebūtų fragmentuota. Taigi per ateinančius mėnesius ir metus mes turėsime toliau kurti tą bendrą e, kapitalo rinkų sąjungą ir vengti jos fragmentavimuose. Tokį tikslą tikrai turime. Dabar dėl obligacijų. Manau, kad jau nekartą esu sakęs, kad mes esame pajėgus šią problemą spręsti Europos centrinio banko vykdoma programa yra pakankamai lanksti. Ja galima peržiūrėti. Tam, kad, kaip jau sakiau anksčiau, galėtumėm ir toliau išlaikyti tam tikrą skatinamąją pinigų politiką, kuri mums padeda siekti mūsų tikslų. Ačiū, Pedro Silva Pereira. Presidente, senhora Ačiū pirmininkė. Pone Dragi, Europos centrinis bankas nuolat ragina politikus Europos lygių vykdyti mokesčių politiką, kuri paskatintų augimą. Ir Jūs dar kartą pateikėte šį raginimą, pasakęs, kad e, pinigų politika negali būti vienintelis svertas ir vienintelė priemonė, kad reikia ir mokesčių politikos, fiskalinės politikos ir struktūrinės politikos augimui skatinti. Bet e, man atrodo, kad tai yra mm, naujovė. Europos komisija neseniai pasiūlė e, fiskalinę politiką, kuri yra iš dalies ekspansyvi. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar tai vertinate teigiamai ir ar tai atitinka tuos raginimus, kuriuos teikia Europos centrinis bankas. Yra kalbama apie 0,5 procentus BVP. Ar to pakaktų augimui skatinti? Ir dar atkreipiau dėmesį, kad Europos komisija pripažino, kad biudžetas, kuris yra patvirtintas kitiems metams, nesukuria ekspansyvios politikos, kad ir toliau yra laikomasi e, ribojant, ribojimo principo. Komisija ragino valstybės narės plėsti savo fiskalinę politiką. Ir aš norėčiau paklausti, ar tos valstybės narės, kuris, kurios turi didesnę biudžeto maržą, ar jos galėtų, galės reaguoti iš Europos komisijos raginimą. Ačiū. Thank you. Thank you. We, we take note of the commission. Ačiū. Taip mes atsižvelgėme komisijos komunikatą, kurio pavadinimas yra uh, E, siekiant palankesnės mokesčių politikos eurozonoje. Ir, na, aš sakiau, kad, kad mūsų pinigų politika duotų rezultatų, turi labiau prisidėti ir kitos politikos rytis ir Europos ir nacionalinių lygių. E, fiskalinė politika turi prisidėti prie ūkio atsigavimo, tačiau ji turi ir atitikti ES taisyklės. Mes sutinkame su e, komisijos sudėliotais akcentais dėl fiskalinės politikos e, elementų. Nekarta buvo sakoma, kad valstybės narės turėtų siekti palankesnės fiskalinės politikos sudėties. E, komisijos pasiūlyme yra minima savoka mm, Europos fiskalinė padėtis. Na, tą savoką būtų galima integruoti į vykstančias politinės diskusijas, tačiau valstybėms narėms tai nėra privaloma. Valstybės narės ir toliau privalo laikyti stabilumo ir augimo pakto. E, valstybių narių biudžeto planų projektai 2017 metams e, reiškia, kad e, bus siekiama pusiausvėros tarp bendro stabilizavimo ir tvarumo poreikių. Ir kaip sako Europos komisija, e, kiekvienos valstybės narės indėlis į fiskalinę padėtį e, nėra pakankamas. Taigi gali būti, kad tos valstybės narės, kurių planai ne visiškai atitinka fiskalinės taisyklės, turės imtis papildomų priemonių, kad e, laikytųsi tų taisyklių, o kitos valstybės narės galės naudotis turimą fiskalinę maržą. Taigi, Mes džiaugiamės, kad komisija toliau ketina remti e, Europos strateginių investicijų planą, tai bus išplėstas Junkerio planas, taip pat e, yra siekiama ir gilesnės ekonominės ir pinigų sąjungos. Ir diskusijos apie tai numatomos 17 metus kovą. Ačiū, Markus Verber. Ja, Labai ačiū, pirmininkė. Turiu du trumpus klausimus. Visų pirma, dėl prastų paskolų. E, šių metų lapkričio mėnesio ataskaitoje jūs e, teigiate, kad e, Europos bankai yra išdavę labai daug prastų paskolų. Taip atsitiko dėl to, kad Europos Sąjungoje nėra pakankamai kriterijų šioje rinkoje. Jūs e, sakėte, kad 17 metais prasidės konsultacijų procesas šiuo klausimu, bet kodėl tik tuomet problema jau seniai žinoma. Kitas klausimas. Dėl tos vykdomos e, turto supirkimo programos. Aš mačiau jūsų atsakym, ataskaitas. Panaš, panašu, kad dabar labiausiai įsiskolinusios yra tokios šalis kaip Italija ir Ispanija. Kaip Jūs manote, ar tai yra tinkama situacija? Thank you. Uh, on, on... Ačiū dėl, dėl MPL sutinku su Jumis. Na, taip, tai yra problema ir ją reikia įtikinamai ir tvirtai spręsti. Jeigu jos nespręsime, tai pakenks bankų pelningumui ir jų gebėjimui skolinti realiai ekonomikai. Čia reikalingi keli pokyčiai, kad būtų sukurta MPL rinka neveiksnių paskolų rinką. Ir žinoma, tam reikia teisėkuros pokyčių, reikia galvoti, kaip sukurti rinką, kurioje būtų tinkamai įkainojamos neveiksnios paskolos, kaip jomis turi būti prekiaujama, reikia galvoti ir apie ginčių sprendimą neteisminę tvarką. Taip pat kyla klausimas ir dėl tarpininkų, kurie turi būti kompetitingi, taip pat reikia ir teisminių procedūrų e, pakeitimo, bet iš esmės neveiksnios paskolos yra likusios iš anksčiau. Ir paprastai teisėkuros pasiūlymais yra atsižvelgiama tik į pokyčius ateityje, o ne praeitįje. Taigi tų pasiūlymų nauda yra ribota. Ir čia reikia patobulinimų. Toliau dėl antrojo tikslo E, target 2. Taip, iš tikrųjų, čia balansai padidėjo, bet jie pradėjo didėti dar nuo mūsų turto supirkimo programos pradžios. Ir dėl to yra, kel... tai lėmė keletas priežasčių. Beveik 80 procentų obligacijų, kurias superka nacionaliniai centriniai bankai per šią programą, yra parduodamos subjektų, kurie yra kitoje vietoje nei perkantis centriniai bankai. Ir maždaug pusė tų subjektų į šią sistemą įeina per Bundesbanką. Ir akivaizdu, kad antro tikslo balansai Vokietijoje didėja. Bet yra ir kita priežastis. Turto pirkimas keičia portfelio pusiausvyrą. Tai yra tų, tur, to turto pardavėjų portfelio struktūrą. Ir neseniai kai kurie iš tų subjektų pardavė obligacijas ir įsigijo kitų vertybinių popierių, ne nacionalinių vertybinių popierių, bet vertybinių popierių iš kitur arba e, atlieka kitokias investicijas. Ir vėlgi matome, kad antro tikslo balansas didėja. Bet uh, Aš nemanau, kad tai kaip nors siejasi su tuo, ką mes išgyvenome 2012 metais. Šie reiškiniai yra savaime skirtingi. Ir euro, nėra dabar kilusi pasitikėjimo eurų krizė. Ačiū. Thank you, Kostas Mavridis. Ačiū, Kostas Mavridis. Ačiū pirmininkė, ponė Dragi, kalbėsiu angliškai. Nesižvelgiant į tai, ar Junktinė karalystė dalyvaus bendroje rinkoje ar ne, ir ar bus kokiu nors pokyčių po Trumpo išrinkimo, manau, kad jūs savo įžanginėje, įžanginėme pasisakymė labai gerai pasakėte, kad kaip kai kuriuos veiksmus eurozonoje turime tęsti, įskaitant ir bankų sąjungos kūrimą. Norėčiau pateikti du konkrečius klausimus apie bankų sąjungą. Ir šį kartą kalbėsiu ne apie trečiąjį ramstį. kooperatyvai. Pagal ES e, sutartį kooperatyvai yra grindžiami tam tikrais principais. Na, aš dabar skaitau 54 straipsnį. Kooperatyvai iš esmės yra asmenų arba juridinių subjektų grupės veikiančios pagal tam tikrus principus, kurie skiriasi nuo kitų ūkio subjektų veiklos principų. corporates? You mean? Meaning cooperative institutions, credit institutions. Corporates? Yes. Oh, cooperatives. Ah, oh, cooperatives. Okay. I'm sorry, I couldn't. Jūs kalbate apie kooperatyvus, taip atsiprašau, jūsų nesupratau. Tai skaitau ES sutarties 54 straipsnį. Tai yra asmenų arba juridinių subjektų grupės veikiančios pagal e, principus, kurie skiriasi nuo kitų ūkio subjektų veiklos principų. Ar manote, kad e, dabartinė bankų sąjunga e, yra teisinga tokių subjektų atžvilgių, ar bankų sąjungoje yra pripažįstami šie subjektai? Toks yra mano pirmas klausimas. Toliau antras. Na, prašau glaučiau kalbėti, sako pirmininkas. Na, čia kalbu apie skirtingus sprendimus, kuriuos priima nacionalinės kompetentingos institucijos dėl ES teisės aktų ir dėl uh, sąlygų, kurias nustato bankai sutartise. Aš čia kalbu apie bankų nustatomas nesažiningas sąlygas ir nesažininką praktiką. Well, uh, answering your second question, the, if I correctly understand. Na, jeigu teisingai supratau, uh, Atsakydamas jūsų antrą klausimą, pasakysiu, kad tai akivaizdžiai yra vartotojų apsaugos rytis. Reikia pasirūpinti, kad e, taikomos sąlygos būtų sąžiningos ir teisingos bankų klientų atžvilgių, jeigu aš teisingai supratau jūsų klausimą. Bet tai yra nacionalinių kompetitingų institucijų kompetencija šiuo metu. O dėl kooperatyvų Kila klausimas, ar dabartinės bankų sąjungos sąlygos, tai yra priežiūros ir kapitalo reikalavimų prasme, e, kooperatyvams e, ar pagal tą sąjungą kooperatyvams taikomos tokios sąlygos, kaip turi būti pagal sutartį. Na, galiu Jums pateikti pusę atsakymo. E, proporcingumo principo taikymas yra įtvirtintas priežiūros reguliavimo sistemoje. O į kitą jūsų klausimo dalį aš atsakysiu raštu, nes klausimas pagristas, aš turiu pasitikslinti atsakymą į jį. Ačiū. Ačiū, Werner Lengė. Ačiū, pirmininkė. Būtumėm labai dėkingi, Jeigu jūs raštu galėtumėte atsakyti kolegos Ferber klausimą dėl didesnio dienų skaičiaus, jeigu teisingai suprantu ir prisimenu, tai e, Europos centrinis bankas kalbėjo apie 2,8 milijonus eurų. Mes taip pat daug apie tai diskutavome ir Bazelyje. Kas bus daroma toliau? JAV po Brexit, Brexit kalbama apie tai, kad e, ko gero netrukus su problemomis susidurs Italijos bankai ECB jau supirko daug prastų Italijos paskolų, kalbama apie 33 procentus tokių paskolų. Ką jūs galėtumėte daryti, jeigu reikėtų traukti Italiją iš skolų dobės? Jeigu Italija padidintų palūkanas, tai ko gero ECB e būtų be galo sunku išlaikyti dabartinį kursą. Panašu, kad uh, ir Europos centriniam bankui gali e, tekti keisti požiūrį. Dabar matome, kad euras vis labiau stiprėja, dolerio kursas, e, e, doleris vis labiau silpsta. Ar Europos centrinis bankas pats dar gali kažką padaryti? Pirmiausia, atsakysiu į pirmą jūsų klausimą. Turto pirkimo programos pagal turto programos pirkimo taisyklės 80 procentų viskas 80 procentų priklauso nuo nacionalinių centrinių bankų. Ir akivaizdu, kad e, kai užsitęsia laikotarpis e, su neigiamomis, su neigiamomis arba labai mažomis palūkanomis ir kai yra labai didelis Mm, e, likvidumas, tai tikrai atsiranda daug vietos e, rizikai. Ta rizika gali e, kilti iš kitos didelės jurisdikcijos, kur padidinamos palūkanos, arba tą riziką gali lemti kitos priežastys. Mm, aš noriu pasakyti, kad mes labai atidžiai stebime tą riziką, turime priemonių tai rizikai įveikti ir šiuo metu didžiausia pavojų kelia mažas augimas. Didžia... Svarbiausia e, rizikos priežastis yra ta, kad pavojus, kad mūsų e, ekonomika neauks taip tvirtai, kaip, kaip turėtų. Bet žinoma, mes e, neignoruojame finansinio stabilumo uh, rizikos, mes ją atidžiai stebime ir suprantame, mm, kokių komplikacijų gali sukelti tas užsitęsusio didelio likvidumo laikotarpis. Ačiū. Brexit, das... Dėl Brexit ir Junktinės karalystės. Panašu, kad dėl to Junktinė karalystė turės uh, neteisėtų privalumų mokesčių mokėjimo srityje. Jau dabar matome e, tokią neligybę tarp didelių ar mažų valstybių narių. Kaip Jūs manote, kaip e, Brexitas paveiks konkurencingumą mokesčių srityje? Uh, you often, you, you often so many... Na, Jūs dažnai sakote, kad mes turime tiek daug kompetencijų ir ta, galiausiai tapsime per daug galingi, bet mes dar netapome mokesčių instituciją. Aš e, jokių būdų norė, nenorėjau užginčyti jūsų autoritetą. Aš tik norėjau sužinoti, kokia jūsų nuomonė dėl poveikio ekonomikai. Are... Na, bet jūs turbūt visi sakysite, man, kad mes peržengėme savo kompetencijos ribas, jeigu mes pradėsime reikšti nuomonę dėl šios politikos e, valstybėse narėse. Tai nėra mūsų kompetencija. Ačiū dabar, ponas Fernandės. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu ispaniškai. Turiu du klausimus. Pirmas susijęs su Brexit Na, mes jau visi išsakėme savo nuomonę apie tai, bet norėčiau dabar akcentuoti vieną dalyką ir priminti e, komisijos fiskalinę poziciją. Kaip bus tvirtinamas e, tas fiskalinis pakitas, e, paketas, kaip bus stengiamasi galiausiai išvengti to neigiamo poveikio, kuris sukels E, Brexit ir kaip fiskalinis skatinimas, kuris vyks Junktinėje karalystėje, dera su to, ko nori komisija. Kitaip tariant, kaip komisijos, ar nėra taip, kad komisijos pozicija dėl e, Britų fiskalinio savi, e, skatinimo yra ne, nepakankamai griežta. Ir mano antras klausimas susijęs su Trumpo išrinkimų JAV, Trumpo išrinkimų JAV. Gali būti, kad federalinis rezervas trumpuoju mm, laikotarpiu pakeis palūkanų normą. Bet akivaizdu, kad palūkanų norma keisis ir ypač turint galvoje e, būsimo prezidento pareiškimus dėl rezervo nepriklausomumo. Gali būti, kad federalinio rezervo vadovu bus paskirta, paskirtas e, toks labiau toks, visai kitoks žmogus, egzotiškesnės asmenybė. Ar nemanote, kad e, tai gali pakengti, komplikuoti mūsų pinigų politiką e, trumpojų ir vidutinės trukmės laikotarpių? Ačiū. Taigi, koks yra Junktinės Amerikos, atsiprašau, Junktinės karalystės biudžeto planų poveikis eurozonai. Neturiu pakankamai žinių apie tai, kad galėčiau vertinti tą poveikį, bet e, vykstant tokiams diskusijoms negalima pamiršti, kad, e, kad ir kaip ekonominių ar finansinių požiūrių yra svarbi Junktinė karalystė, na, Junktinė karalystė vis tiek yra mažesnė negu mūsų visa eurozona. Na, tai turės poveikį, bet uh, nelabai įsivaizduoju, kaip dabar reikėtų tą poveikį vertinti. Ir antras dalykas, to poveikio dydis jau bet kuriuo atveju bus ribotas, turint galvoje be jų struktūrų dydį. Ir kad ir kokį susirūpinimą mums keltų ir, ir Aš suprantu, kad mes dabar galvojame apie tai, kokį poveikį turės įvykiai Junktinėje karalystėje. O dėl antro klausimo, na tikrai nežinau, kokios yra naujosios e, JAF administracijos e, programos dėl federalinio rezervo ir mintis dėl federalinio rezervo vadovo ir panašiai. Na tiesiog noriu pasakyti, kad e, centrinių bankų nepriklausomybės ribojimas tikrai netitinka ne jokių, jokių interesų. Ačiū, panas Mortensen. Ačiū, pirmininkė. Mm, pone Dragi, norėčiau pakalbėti apie Italiją ir norėčiau pratesti tos klausimus, kuriuos pateikė ponas Balc ir Langė ir kuriuos dar neatsakėte. Kitais metais e, e, Italija turės refinansuoti maždaug 300 milijardų savo skolos. kaip e, ar palūkanų norma, pagal kurią Italija galės perfinansuoti savo, refinansuoti savo skolą bus didesnė negu 3,4 procentai. Ar jūs manote, kad ECB turėtų e, įsitraukti ir ar ONT programa turėtų būti tos intervencijos dalis? taip pat ar jūs versite Italiją įsipareigoti vykdyti reformų programą. Kitas dalykas - užstato trūkumas. Nuo finansų krizės pradžios matėme, kad reikalaujama vis didesnių užstatų, bet mm, to poreikio negali patenkinti e, turto pasiūla. Taigi, Kokios informacijos galėtumėte pateikti apie vertybinių popierių skolinimą ir taip pat kokios informacijos galite pateikti apie užstatų rinką? Dėl Italijos e, valstybės skolos. Na, beje, man atrodo, kad jūs pats turite visus atsakymus į savo klausimus, taigi nežinau, ar turiu ką pridurti. Bet iš esmės šalies skolos tvarumas, tvarumą remia tos šalies noras ir gebėjimas vykdyti skolinius įsipareigojimus. Ir abiem požiūriais Italijos skola yra tvari. O kalbant apie gebėjimą mokėti, noriu pasakyti, kad Italija turi vieną didžiausių pagrindinių perviršių tarp visų Europos, eurozonos šalių. Skolinimuose kaina pastaraisiais metais e, stabilizavosi ir Italijos ekonomika pamažu atsigauna, bet tai nereiškia, kad e, čia galima sėdėti rankas sudėjus. E, Italijos skolos ir BVP santykis yra pats didžiausias iš eurozonos šalių, taigi ši šalis nėra atspari šokams. Taigi labai svarbu, kad ši šalis laikytųsi savo įsipareigojimų pagal stabilumo ir augimo paktą, įskaitant ir pagrindinius pirminį perteklių. Ji taip pat turi laikytis kitų įsipareigojimų ir, žinoma, labai svarbu galvoti ir apie Italijos augimą, kuris turėtų prisidėti prie jos valstybės skolos tvarumo. Bet turiu pasakyti, kad buvo tam tikrų teigiamų signalų ir fiskalinio valdymo srityje, bankų sektoriuje. Taigi buvo teigiamų poslinkių, bet kaip jau sakiau, negalima staiksyti su dabartinėme padėtimi. Antras klausimas - užstatai. Mes esame parengę rizikos sistemą skirtą užstatams ir tą sistemą mes peržiūrime. Uh, ta sistema yra peržiūrima skirtingų dažnumų, bet ne, nerečiau kaip kartą per metus ir ne, naujausia peržiūra vyko visai neseniai ir viskas yra tvarkoje. Thank you. Um, Georgios Kricos. Georgios Kricos. Atsiprašau, dar norėjau pasakyti apie vertybinių popierių skolinimo programą. tai labai svarbu tam, kad finansų rinka tinkamai veiktų. Per kelias praeinančias savaitės trūko optimalumo Ir vėlgi tai labai priklauso nuo nacionalinių centrinių bankų. Todėl mes palaipsniui visą tai didiname. Ir valdymo taryba mano, jog tai būtina. Dėkui. Ačiū pirmininkė. Turiu porą klausimų. Mes Graikijoje tikimės trumpalaikių priemonių skirtų šalies valstybiniai skolai ir kad bus sumažintos skolos aptarnavimo išlaidos per ateinančius keliarius metus. Tai priklausys nuo eurozonos sprendimo priimto 2016 m. gegužę. Tačiau mes matome, kad dabar Kai kuriuose šalyse nacionalinės skolos aptarnavimas didėja, išlaidos aptarnavimo didėja ir tai taip pat susiję su JAV situacija. Kokią galėtų Graikija tikėtis trumpuoju laikotarpiu nacionalinės skolos srityje? Pone Dragi, jūs pabrėžėte, kad tam, jog ECB piniginė politika būtų sėkminga, reikia atitinkamos fiskalinės politikos ir struktūrinių pokyčių. Visgi, nemažai ES vyriausybių susiduria su politiniais sunkumais ir rinkimais netikėtais, todėl man atrodo, iki 2017 metų pabaigos reikės palaukti tam, kad pasižiūrėtume, kiek valstybių narių galės prisidėti prie išsamios ir veiksmingos ekonomikos politikos kūrimo ir vykdymo. Ar jūs manote, kad ECB piniginė politika galės panaikinti tą spragą, kurią ką tik apibrėžiau per ateinančius 12 mėnesių? Dėkoju. Dėkoju. Pirmiausia, pasižiūrėkime į diskusijas, kurios vyksta tarp suinteresuotų subjektų Graikijos skolos klausimo srityje. Kyla daug klausimų dėl skolos tvarumo Graikijoje. Visos eurozonos ir Graikijos tikslas yra rasti ilgalaikį sprendimą tokį, kuris užtikrintų valstybinės skolos tvarumą ir trumpuoju, ir ilguoju laikotarpiu. Eurogrupės susitikime lapkričio 7 dieną buvo parengtos priemonės ir mes laukime, kad jos būtų patvirtintos per kitą posėdį. Vadinasi, ieškome tokio sprendimo, kuris visiškai užtikrintų pasitikėjimą, jog bus išspręstos problemos susijusios su valstybinio skola. Pone Dragė, du klausimai jums. Pirmasis yra susijęs su trumpo infrastruktūros planu. Gal tai tokia pirmoji šviesa po rinkimų JAV. ABPO e tai remia, kadangi tai prisidėtų prie JAV augimo, padėtų kovoti su neligybė ir sustiprintų darbuotojus. Taip e, sako EBPO. Tikėkime, kad planas iš tiesų padės įgyvendinti visus šiuos tikslus. 2017 e, metais E, Vokietija irgi nori numatyti tokį e, planą. Tai EBPO, manau, tikrai pritartų, kadangi čia ES atsilieka nuo verslo ciklo. Kaipgi jūs vertinate e, tokį bendrą investicijų skatinimą tokiame kontekste? Ir kaipgi dėl 2,0 procentų, apie kuriuos dabar diskutuojame. Kalbama ir apie tai, kad galbūt per daug yra bankų kai kuriuose šalyse, gal ir mūsų, mano šalyje. Tai kaipgi galima būtų spręsti tuos reguliavimo klausimus. Ar reikia tiesiog pasižiūrėti, kaip bankai įstengsis išsilaikyti, neturėdami net konkrečių išgyvenimo planų? Ar jūs manote dar, ar reikėtų europinės ar nacionalinės konsolidacijos? Ačiū. Uh, Pirmiausia, atsakysiu į antrąjį klausimą. ECB ir ESRB nuolat sako, kad mes gyvename žemynę, kur yra per daug bankų. Bet reikia čia pažiūrėti dar smulkesnį lygį. Tik tuomet bus galima nuspręsti, ką ir kaip daryti. Mūsų banko sistema yra tokia, kad žaidėjų daug, bet jie yra veiksmingi ir jie puikiai prisideda prie savo ekonomikų. Bet yra ir tokių sistemos dalių, kur situacija visai priešinga. Žaidėjų nedaug, bet jie visiškai neveiksmingi, e, kur yra didžiulis uh, išlaidų ir pajamų santykis ir tie žaidėjai visai neprisideda prie savo ekonomikos. Vadinasi, mums reikia gerai suprasti, apie ką kalbame. Svarbiausia yra turėti tokią bankų sistemą, kuri būtų tvirta ir atspari bei išties pasitarnautų ekonomikai. Tai yra tos gairės, kuriomis vadovaujantis reikėtų vykdyti konsolidavimą. Dėl to, kaip tai reikėtų daryti, tai nėra akivaizdu. Iš esmės, čia mes turime porą galimybių. Pirmiausia, tai dideli struktūriniai pokyčiai atliekami bet kokioje pramonėje. Galima būtų čia laukti atskirų iniciatyvų ir individualių paskatų, laukti, kad patys žaidėjai rastų geriausias energijas, kad jie vadovautųsi savo interesais ir taip rastų geriausią konfiguraciją. Kitas būdas yra tokia didžiulė struktūra, didžiulis planas. Kol kas nėra aišku, kuria kryptimi turėtume eiti. Nėra lengva sukurti tą didžiulį planą. Ir nacionaliniai, ir ES teisėkuros lydėjai šioje srityje neturi daug patirties. Mes matome, kad dabar aplinka yra palanki konsolidavimui. Visų pirma, reikia užduoti klausimą, ar iš ties yra per daug tų bankų, kur tai yra veiksminga, o kur ne. Aš nemanau, kad čia turėtume kalbėti apie kažkokius abstrakčius dizainus bankininkystės srityje. Pirmiausia, reikia kelti klausimą, kaip tie bankai pasitarnauja savo klientams, realiai ekonomikai ir kiek jie yra veiksmingi. Ar reikėtų nacionalinio konsolidavimo? Aš nežinau, Kodėl to reikėtų? Galbūt kartais tai būtų naudinga vietos ekonomikai, o kartais visai ne. Nematau priežasties, kodėl reikėtų čia nacionaliniu lygiu imtis konsolidavimo. Tai neturėtų būti tas pagrindinis faktorius priimant sprendimus. Kiti jūsų klausimai. Pasižiūrėkime į viešasias investicijas. Jos gerokai sumažėjo per pastarosius 15 metų. Be abejo, viešosios investicijos turi teigiamą poveikį ir gali prisidėti prie šalies potencialo, kadangi taip yra didinamas kapitalas. Jeigu investicijos tinkamai nukreipiamos, tai be abejo, kad geriau yra išnaudojamas šalies potencialas. Čia labai svarbu yra, kad tos investicijos būtų tikslingos, nes labai dažnai jos mažėja vien dėl to, kad taip tiesiog būdavo pinigai išmetami į balą. Tai reiškia, kad Viešosios investicijos turi būti nukreiptas į tą veiklą, kuri didina produktivumą ir gerina rezultatus. Aš nuolat kartoju, kad labai svarbu formuoti biudžetus taip, kad jie prisidėtų prie augimo. Tai leistų sumažinti esamas išlaidas ir padidinti e, kapitalo išlaidas, kurios būtų tinkamai nukryptos. Dėl FC2 pratesimo, tai matau tokią teigiamą kryptį. Jau sakiau, kad viešosios investicijos turi būti gerai nukryptos ir tai tikrai prisidėtų prie ES ekonomikos efektyvumo. Dėkoju. Ačiū, Sanderlūnas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Dragė. Praėjusią savaitę jūs Strasbūrė kalbėjote ir sakėte, kad rinkos reakcijos į JAV rinkimus iš pradžių buvo reikšmingos, bet po to išsisklaidė, kad rinkos pademonstravo atsparumą. Man tai yra įdomu. Be to, Dėkoju ir Europos centrinio banko bei Anglijos banko pasirašymui. Jūs ir šiandieną tai minėjote, tai gal galėtumėte daugiau papasakoti. Gal galėtumėte paaiškinti, koks buvo tas pasirengimas ECB ir Anglijos banko ir ką jūs darėte iki ir po rinkimų. Dėkoju. Taip, pasirinkimas ECB ir Anglijos banko yra susijęs su Brexito, ne su JAV rinkimais, tai du skirtingi dalykai. Dėl turto kainų skirtumų ir sviravimų, kurie matėsi 3 ar 4 dienos po Brexito, tai pateiksiu pavyzdį. Tarkime, mums buvo labai svarbu, kad bankai turėtų likvidumą, kad būtų sustiprintos likvidumo pozicijos, o tam labai svarbu buvo atlikti tinkamą stebėsiną dar iki įvykio. Žiūrėjome, ar yra kažkokių pozicijų, kurios kelia nerimą ir būtent toks buvo tas pasirinkimas. Ar dabar jau tos priemonės yra nutrauktos? Ar jūsų manimo tokios priemonės ir toliau yra reikalingos? Mūsų manimo dabar jokių konkrečių specialių priemonių nėra, išskyrus tai, kad mes norime ir toliau stiprinti stebėsinos ir reguliavimo pagrindą. Dėkoju. Lapkričio pirmą dieną Deutsche Bank paskelbė ataskaitą, tai yra tamsioji e, QI pusė. Mes dabar norime reformos. Tai man įdomu, nu, kokių reikėtų struktūrinių reformų dėl kiekybinio skatinimo. Man atrodo, kad tas pagreitis, kuris buvo įgautas, dabar sustojo. Tarkime, iki 2012 metų Liepos buvo didelės palūkanos, e, dėl to vyriausybės ėmėsi reformo. Jei pasižiūrėtume iki 2012 metų ABPO e rekomendacijas, daugiau nei pusė jų įgyvendinta, 2015 metais tik 12 procentų tų rekomendacijų įgyvendinta. Mano klausimas nėra naujas, bet aš noriu dar kartą jį užduoti. Ar jūs pritarėte Deutsche Bank įvertinimui Ar pritarėte, kad Europos centrinio banko įsikišimas sutrūkdė tam, jeigu tam struktūrinių reformų pagreičių, kurios yra tokios būtinos ir darbo rinkai, ir socialinės gerovės ryčiai ir taip toliau? Dėkoju. Atsakymas yra ne, aš tam nepritariu. Aš jau nekartą esu išsakęs šį argumentą. nėra akivaizdu, kad aukštos palūkanų normos stimuliuoja mūsų politikos kuriejų reformas. Pasižiūrėkime į nesenai įgytą patirtį. Vyko svarbios struktūrinės reformos darbo rinkose ir kitose ekonomikos sektoriuose, kur palūkanų normos jau kuri laika yra žemos. Antra, Pasižiūrėkime, apie kokias struktūrinės reformas kalbame. Jei mes manome, kad yra ryšys tarp palūkanų normų ir struktūrinių reformų, tai greičiausiai kalbame apie struktūrinės reformas, kurios yra susijusios su biudžetu. Biudžetui reikalingas finansavimas ir kuo e, sunkesnės biudžeto finansavimas, tuo daugiau paskatų yra racionalizuoti biudžetą, tarkime, vykdyti pensijų reformas, kurios e, turi būti vykdomos tokiamis griežtomis sąlygomis. Bet ar tai yra vienintelės struktūrinės reformos, apie kurias kalbame? Tikrai ne. Vyksta ir teisminės reformos, švietimo reformos politinių sistemų, rinkimų teisės, konstitucinės reformos. Ar mes tikrai manome, kad e, šalis e, atliekančios tas reformas e, turi aukštas palūkanų normas, aš tikrai labai tuo abejoju. Negana to, ECB tyrimai rodo, kad žemos palūkanų normos iš tiesų yra paskata imtis reformų. Reformos paprastai pakenkia vienų palūkanoms ir uh, E, yra naudingos kitų palūkanoms. Vadinasi, reikia kažkaip kompensuoti praradimus tų, kuriems pakenkė reformos. E, kaip jau sakiau, mes čia galime kalbėti apie tą ryšį tik tokiu atveju, kai reformos yra susijusios su biudžeto formavimu. Dėkoju. Marticello. Pirmininkė, pabandysiu dar kartą pateikti tą klausimą, kurį užsakė ir kolega Balts. Prieš keletą dienų Financial Times laikraštis nurodė, kad jeigu e, e, referendume Italija balsuotų ne, tai ko gero Italija pastrauktų iš euro zonos. Ar manote, kad įmanoma, jog Italija vien tik tais dėl referendumo rezultatų pastrauktų iš eurozonos? Na, o kitas klausimas štai koks, beje, apie tai kalbėjo ir kolega Vali. Dar šį rytą uh, Anglijos laikrašiai, o taip pat ir Italijos laikrašiai, kurie pasigavo tą žinę iš Anglijos, skelbė, kad aštuoniems uh, Italijos bankams kiltų rizika, jeigu referendume būtų balsuota ne. Ar tai reiškia, kad tų aštuonių bankų indėlininkams kiltų pavojus, ar jie turėtų bėgti į banką atsimti savo pinigų? Kartais bankų, centrinių bankų pirmininkai yra politikai. Na, aš manau, kad tai jau nėra labai jau teigiamas dalykas. Bet gal jūs galėtumėte kažką padaryti, kad būtų nuramintos rinkos, ypač e, indėlininkai. E, šiuo metu Italijos laikrašiai kelia didžiulės nepagristos panikos dėl aštuonių bankų. Taigi gal jūs čia turite kažkokiu tai priemoniu. Atsiprašau, bet kaip jūs ir sakėte, nežinote, ar atsakysiu į tą klausimą ir teisingai. Aš neatsakysiu, nespekuliuosiu tais dviem klausimais. Ačiū. Dėkoju. A, dabar turime laiko spontaniškiams pasisakymams. Ar jūs norite papildyti klausimą? pats kalbėtojas turi prašyti klausimo papildymo, ne kitas žmogus, nebent turime kažkokią čia naują taisyklę, apie kurią nežinojau. Puikiai perskaitėte kolegos mintis, tad e, ponas Martičėlų papildymas. Taip, aš supratau jūsų atsakymę, atsakymą pirmininkę, bet ar jūs suprantate, kad, pavyzdžiui, kažkoks ekonominis laikraštis rašo, kad jeigu e, referendume Italijoje bus balsuota ne, tai tuomet Italija, nepaisant jos valios, <clears throat> turės pastraukti iš eurozonos, vien tik tais dėl Italijos referendumo rezultatų, jeigu jie yra neigiami, gal Europos centrinio banko pirmininkas galėtų atsakyti. Klausimas susijęs su Italijos kampanija, gal geriau savo šalyje apie tai diskutuotina, bet suteiksiu žodį ponui Dragė. Aš nekomentuosiu kitų žmonių pastabų, kitų žmonių straipsnių, pakartosiu tai, ką sakiau anksčiau, nekomentuosiu. Uh. Dėkoju. Pane Toiner. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti vokiškai. Taigi, gerbiamas pirmininkė, jūs užsiminėte apie būtinybę vykdyti struktūrinės reformas šal... tam tikrose šalyse. Gal galite pakomentuoti, kada tas struktūrinės reformas reikės atlikti, kiek mes dar laiko turime. Jeigu mes palygintumėm eurozoną su JAV, tai tuomet galėčiau konstatuoti, kad abu centriniai bankai turi tų pačių kompetencijų, bet skiriasi politinės institucijos ir galimybė reaguoti. Kaip Jūs manote, gal centriniai bankai galėtų kažkaip įtakoti ir e, trumpalaikės palūkanas. Galbūt ilgalaikės palūkanos daugiau priklauso nuo augimo, Europos, e, atsiprašau, ekonomikos augimo perspektyvos. Ar tas faktas, kad dabar palūkanų norma ES yra žemesnė negu kad kitur, ar tai reiškia, kad manoma, jog ES ekonomika turi mažesnės perspektyvas aukti? Ačiū, jūs visiškai teisus, kaip jau nekartą susakęs, pinigų politika, skatinamoji pinigų politika turėtų uh, palengvinti ciklinį atsigavimą, bet reikia ir kitų politikos krypčių. Visų pirma, reikia vykdyti struktūrinę politiką. Tai potencialiai gali skatinti ekonomikos augimą. Taigi, žvelgiant iš šio požiūrio taško, aš su jumis sutinku. Pirmanč Beres. Um, Pirmininkė, akivaizdu, kad jūs e, vis linkstate e, komentuoti auditorumų ataskaitą dėl priežiūros sistemos. Taigi dabar suteiksiu Jums galimybę labai išsamei pakalbėti apie tai, ką Jūs manote apie tą e, ataskaitą, nes man atrodo, kad ten daugiau politikos negu iš tikrųjų sąskaitų nagrinėjimo. Labai ačiū. Visų pirma, leiskite man dar kartą paminėti, jog mes e, tikrai džiaugiamės, jog e, ataskaitoje paminėti tam tikri aspektai, jų paminėjimas labai naudingas, nes kai vyks valdančiosios valdybos diskusijos, bus galima remtis tą ataskaitą. Vis dėlto ataskaitoje nurodyta, kad e, Europos centrinis bankas ne visapusiškai bendradarbiavo. Na, o ECB mano, kad mes tikrai nemažai e, bendradarbiavome su ECA. Noriu pabrėžti vieną dalyką. Audito rūmo mandatas buvo e, peržiūrėti ar mūsų veikla yra veiksminga. Ir tiek. Bet kokiu atveju e, Europos komisija visiškai netrukus peržiūrės Europos auditorumų mandatą. Kitas klausimas dėl atskirimo bendras priežiūros mechanizmas ir Europos centrinis bankas vykdo tam tikrą bendrą veiklą, dalinasi tam tikrais e, pajėgumais, ištekliais, pavyzdžiui, informacinėmis technologijomis, žmogiškaisiais ištekliais. Ir tai buvo pasmerkta kaip e, kad tai, kad mūsų veikla nepakankamai atskirta, bet tai neturi nieko bendro uh, Mes remiamės tuo principu, kad iš esmės yra atskirta priežiūros politika nuo pinigų politikos. Tai yra skirtingos veiklos rūšis. Bet mes tiesiog norėtumėm vengti dubliavimuose. Ir nenorėtumėm, kad būtų švaistomi ištekliai. Ačiū. Dėkoju. Ponas Pabadimulis, paskui ponas Lengen. Ačiū. Labadiena, panas Dragi, norėčiau kalbėti graikiškai. Aš su didžiuliu susidomėjimu klausiausi e, jūsų atsakymo į pieno, pono Ketsos klausimą. E, tai buvo klausimas susijęs su būsimu Eurogrupės ministrų susitikimu Ten buvo kalbama apie vidutinės trukmės perspektyvas, ilgalaikės perspektyvas susijusias su palūkanomis. Mes turime pagalvoti ir apie tai, kas atsitiks po poros metų. Koks būtų jūsų atsakymas tiem žmonėm, kurie sako, kad mes dabar neturėtumėm nieko daryti, nes Graikija nepastarnauja eurozonai. Taip pat ir, Euro, ir Europos centrinis bankas sakė, kad reikėtų sumažinti e, Graikijos įsiskolinimus. Ponas Lengen, ponas Dragi, jūs nekartą teisingai paminėjote struktūrinių reformų poreikį. Šiuo metu mes ieškome konkrečių atsakymų ir aš noriu pasiteirauti jūsų nuomonę, kokias struktūrinės reformas reikėtų atlikti trijose didžiausiose eurozonos šalyse, tai yra Vokietijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Ačiū, atsakysiu pirmą klausimą. Jeigu mes pažvelgtumėm į dabartinę padėtį, tai pamatytumėm, kad e, graikai pasiekė nemažai pažangos per pastaruosius mėnesius. Ir tikrai labai svarbu, kad nesustotų ta pažanga. Dabar būtų geriausia, jeigu būtų pateikta teigiama ataskaita apie dabartinius pokyčius. Labai svarbu neprarasti pagreičio, reikia ir toliau tęsti pradėtus darbus. Dabar dėl pono Lenkan klausimo, jis labai sudėtingas, kiekviena šalis turi savo sąrašą, struktūrinių reformų sąrašą. Ir tos reformos labai įvairios. Tai yra ir e, var, su vartotojai susijusios reformos ir taip toliau. Ko gero, pagrindinis tikslas būtų baigti formuoti bendrą vidaus rinką. Tokia, toks būtų mano pasiūlymas visoms toms trims šalims. Bet yra ir teisminė sistema, švietimo sistema, kur irgi reikia reformų. Žmonės turi gyti naujų įgūdžių, kad galėtų dalyvauti tokioje naujoje darbo rinkoje. Vis dėlto padėtis visose šalise labai skiriasi. Ko gero, mums reikėtų koncentruotis į bendrą vidus rinką, tai yra e, aspektai bendri visoms eurozonos šalims. Ačiū, galime baigti pirmą diskusijų uh, dalį. E, pirmininkas Dragi po poros minučių pas mus sugrįž kaip e, Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas. Na, o mes tuo tarpu galime pereiti prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo, tai ketvirto pirmininko pavaduotojo rinkimai. Pablo Zalba, kaip žinia, tapo kredito instituto, fiskalinio kredito instituto pirmininku. Pablo yra tarp mūsų, jį galima ir pasveikinti. Thank you. No, ce n'est pas encore les Je vais attendre. Juste une minute. Juste une minute. Oui, let's Pablo.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 stay here, yeah. <laughs> no, not here, of course, but in the room. No, I, so we welcome Pablo Zalba. Sveikinu Pablo Zalba. Kaip jau sakiau, jis uh, užims labai svarbią poziciją, svarbu postą. Pablo, mums jūsų tikrai labai truks. Jūs buvote pir... puikus kolega, draugas, pirmininko pavaduotojas. Jums uh, Mums jūsų labai truks, bet mes ir toliau norėtumėm palaikyti su jumis ryšius, bendradarbiauti jums einančias naujas pareigas. Taigi, kuo nuoširdžiausiai sveikiname Pablo. Ponas Balts. Pirmininkė, kiek supratau, mums dabar reikia išsirinkti kitą kolegą, kuris taps mūsų komiteto pirmininko ketvirtuoju pavaduotoju. EPP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti kolegą Mato iš Ispanijos. Ačiū. Dėkoju, kad taip e, su tokiu entuzijazmu dirbate. Aš pats dar turėjau kažką pasakyti įžangoje. Taigi dabar tikrai galime pereiti prie pirmininko pavaduotojo rinkimų. Pana Švab, pana Stajani, to, panas Man ir ponas Velte yra pakaitiniai nariai, kurie taip pat dalyvaus balsavime. Galiu konstatuoti, kad yra daugiau kaip 60 narių, taigi yra kvorumas. Pirmininkė, kaip jau sakiau anksčiau, Deja, mums reikia išrinkti kažką kitą vietoj Pablo, kuris mus palieka. Ir aš EPP frakcijos vardu Norėčiau pasiūlyti kolegą Gabriel Mato iš Ispanijos. Mes jį turėtumėm išsirinkti kaip naują ketvirtą pirmininko pavaduotoją. Ačiū. Ar kandidatas e, sutinka būti pasiūlytas? Taip. Kandidatas yra pilna teisis, e, ekonomikos ir pinigų komiteto narys. Jis yra pateikęs e, deklaraciją dėl finansinių interesų. Taigi plojimais galime patvirtinti. Ir dabar norėčiau jūs pakviesti ateiti priekį, atsisėsti šalia manęs. Ella para todos. <laughs> Good, yeah. Okay, so we can now have a uh, two minute suspension. Skelbiu dviejų minučių pertraukėlę.

So, dear colleagues, let's start uh, second. Mėly kolegos, dabar pereikime prie antros diskusijų dalies. Tai yra klausimas, kur Mario Drogi e, dalyvaus kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas. Kaip žinia, Europos sisteminės rizikos valdy, valdyba yra atsakinga už makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą. Nuo birželio mėnesio jis eina šias pareigas. Na ir e, SRB e, rugsė mėnesį pateikė savo rizikos vertinimą, o visiškai neseniai buvo pateikta ir ataskaita, dar viena ataskaita. Pirmininkė Dragi, suteikiu Jums žodį. Mr. Chair, honorable members of the Economic and Monetary Affairs Committee, Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponės ir ponai. Man be galo malonu pateikti Jums e, informacijos apie mūsų valdybą. E, visiškai neseniai buvo pateikta ataskaita, kur kalbama apie laikotarpį nuo 15 metų balandžio iki 2016 kovo. Čia yra kalbama apie makrolygio rizikos ribojimo analizę, taip pat ir apie tai, kokiu buvo imtasi priemonių pagal CRD4, CRR. Taip pat mes įvertiname ir ankstesnio SRB rekomendacijų vertinimą. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie naujausią SRB veiklą, taip pat ir apie bendrą kontekstą SRB buvo sukurta kaip nepriklausoma institucija, kurios pagrindinė užduotis buvo makrolygio rizikos e, ribojimo priežiūra. E, rizikos, šioje valdyboje dirba daug e, narių, čia paminėčiau ir Centrinio banko narius, finansinės priežiūros pareigūnus, Europos priežiūros institucijas, taip pat Europos komisiją, ECOSOKą, taip pat ir įvairius akademikus. E, tokia e, valdybos sudėtis yra būtina tam, kad SRB galėtų e, vykdyti savo įpareigojimus, nes mūsų sprendimai nėra privalomi, tai yra tik tiesiog kaip rekomendacijos mūsų naujausia veikla yra puikus, mūsų nu, šią ataskaitą yra puikus pavyzdys, kaip mes dirbame. Uh, Taigi šiandien SRB paskelbė savo ataskaitą apie makrolygio rizikos ribojimo priemonę susijusią su žemomis palūkanų normomis. SRB e, labai svarbi užtikrinant bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų ir išlaikant finansinį stabilumą ES. Ataskaitą kartu parengė mokslinis patariamasis komitetas, patariamasis techninis komitetas ir Tai yra puikus pavyzdys, kaip bendradarbiaujama tarp SRB narių. Kai mes sustikome paskutinį kartą, aš minėjau, kad mūsų darbo tikslas yra įvertinti tai, kokį poveikį finansiniam stabilumui padarė žemos palūkanų normos. Dėl to šioje ataskaitoje yra pasirinktas holistinis požiūris apžvelgiami pagrindiniai sektoriai, taip pat kalbam apie tai, koks buvo poveikis tarp įvairių sektorių, bei e, kokių potencialiai priemonių buvo galima imtis. Mes kalbame apie tris rytis. Visų pirma, tai yra verslo modelių tvarumas, toliau e, įvairialypės rizikos prisėmimas, o taip pat ir su rizika susiję pasikeitimai finansinių sistemų struktūroje. yra daromas poveikis verslo modelių tvarumui. Ir kai palūkanų norma išlieka žema, tai um, ta rizika, kuri patiriama finansinių sistemų struktūroje, yra um, netokio didelio poveikio Kadangi palūkanų norma yra žema, tai yra daromas e, spaudimas finansinių institucijų mokumui ir pelnui. Tai taip pat turi poveikio ir guna, tam pelnui, kurį gauna draudikai, o taip pat ir pensijų fondai. Dėl žemos palūkanų normos susilpnėjo ES bankų sektoriaus atsparumas. Tai taip pat turėjo neigiamo poveikio ir pelnui taip pat sumažėjo ir indėlių. Tuo pat metu, kadangi ekonomikos augimas yra lėtas, didesnis paskolų e, skaičius nesugebėjo užtikrinti, kad e, buvo kompensuota, e, kompensuotos mažesnės pajamos. Taip pat, kalbant apie finansinės rinkas, tai čia rizika gali padidėti, nes e, bus bandoma ieškoti kitų pajamų šaltinių. Ir taip gali atsitikti, jeigu dėl e, to e, susikaups atitinkama finansinės vertinė gale arba jeigu bus perkainotamas turtas. To pasakoje gali keistis ir um, rinkos dalyvių balansai. Na ir galiausiai, ko gero, bus perinama prie labiau rinką pagristos e, struktūros. Ir Jeigu bankų sektorius patirs šokus, tai tuomet, ko gero, padidės rizika ir dėl finansinių rinkų sukretimų. SRB ataskaitoje taip pat yra mm, nagrinėjamos, siūlomos įvairios politikos alternatyvos, kurios, e, kuriomis siekiama sušvelninti finansinio stabilumo riziką. Svarbu šias e, politinės alternatyvas vertinti visapusiškai ir žvelgianti sistemiškai, ypač turint galvoje sąsają tarp rizikos ir būtinybės švelninti reguliavimo arbitražą. Ir apskritai SRB mm, politikos alternatyvose dėmesys sutelkiamas į finansinių institucijų atsparumo didinimą, e, įskaitant perkainojimo e, atsparumo perkainojimo rizikai, taip pat e, siekiama didinti finansinių institucijų pertvarkymo sistemą ir gerinti rizikos stebėseną. Vis dėlto E, ataskaitoje aptariamos politikos alternatyvos neturi būti laikomos ESRB rekomendacijomis. Tai tiesiog yra pasiūlymai, kuriuos turėtų toliau svarstyti suinteresuoti asmenys. Ir tarptų politikos alternatyvų yra priemonių, kurias būtų galima įgyvendinti trumpuoju laikotarpiu ir kurios e, kai kuriais atvejais jau buvo įtrauktos į ESRB darbą. Uh, Mm, taip pat e, ten yra ir ilgesnės perspektyvos projektų, kuriais siekiama identifikuoti, vertinti ir švelninti sisteminę riziką. E, ataskaitoje taip pat e, pabrėžiama, kad būtina naikinti egzistuojančias duomenų spragas. Reikia gerinti duomenų prieinamumą, kad būtų galima atlikti priežiūros stebėseną įvairiose ES finansų sistemos sektoriuose. Tač, ir Taip pat turi būti šalinamos duomenų spragos e, ir tarp institucinio bendradarbiavimo kontekste. E, taip pat reikia stiprinti makro lygio rizikos stebėseną, visapusiškai pasinaudojant dabartiniais ir būsimais e, duomenų šaltiniais, pavyzdžiui, iš EMIR ir AIFMD. Ypač informacijos atskleidimo reikalavimai ir svertų supratimas yra labai svarbus. Ir turint tai galvoj, turėdamas tai galvoje, džiaugiuosi, kad SRB jau imasi veiksmų, e, siekdama e, panaikinti nekilnojamojo turto domenų spragas. Mes e, šiandien ši institucija skelbia rekomendaciją, kuri yra skirta gyvenamojo ir komercinio nekilnojamojo turto sektoriams. Šiomis rekomendacijomis SRB siekia sukurti labiau suderintą stebėsenos sistemą. Be to mm, pateikėme tam tikrų įspėjimų atitinkamiems ministrams aštuoniuose valstybėse narėse. SRB turi įgaliojimus e, teikti, teikti mm, įspėjimus, kai yra nustatoma reikšminga sisteminė rizika ir kai reikia atkreipti dėmesį į šią riziką. SRB savo analizėje bandė įvardyti e, sistemos silpnasias e, pusės ir teikti įspėjimus, kad būtų galima laiku imtis priemonių, jeigu ta e, rizika pasireikštų. SRB taip pat atsižvelgė į namų ūkių įsiskolinimą ir namų ūkių gebėjimą e, gražinti būsto paskolas. Taip pat buvo atsižvelgta ir į e, gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkos vertinimą ir kainų dinamiką. Namų ūkių mm, įsiskolinimas ir gyvenamojo būsto e, pervertinimas pasireiškia per mm, keletą mm, metų O tam tikrų pažeidžiamų elementų atsiradimas, pažeidžiami elementai gali atsirasti labai greitai, pavyzdžiui, jeigu sumažėja namų ūkių vartojimas, negražinamos paskolos arba sumažėja kainos. Kalbant apie e, įspėtų šalių bankų sistemą, SRB e, teikia įspėjimus e, susijusius su konkrečiomis šalimis ir nors e, nemanoma, kad trumpuoju laikotarpiu pasireikš e, e, pažeidžiami elementai, vis dėlto e, reikia imtis priemonių greitai, kadangi makro lygio rizikos politika yra veiksmingesnė, kai priemonių imamasi laiku. Ir dar baigdamas noriu pasakyti, kad ateityje SRB ir toliau naudos savo įgaliojimais dėl makro lygio rizikos priežiūros Europos finansų sistemoje. Mes taip pat e, e, sieksime identifikuoti ir su konkrečiamis šalimis susijusią finansinio stabilumo riziką. Institucinė sąranga suteikia galimybę SRB daryti spaudimą ir kovoti su neveikimu. Taip, tai reiškia, kad galima teikti įspėjimus apie reikšmingą sisteminę e, riziką ir teikti rekomendacijas dėl taisomųjų veiksmų. Ačiū. Ačiū. Na, dėl laiko apribojimų mes e, turime riboti pasisakymų laiką, taigi prašau kalbėti nedaugiau kaip pusantros minutės. Pirmiausia, ponas Hicos. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė Dragi, jūs mm, esate atsakingas ir už sisteminės rizikos stebėseną, ta rizika yra susijusi ir nes, su nebankinėmis institucijomis ir šešėliniu sektoriumi. Noriu paklausti, kiek laiko jums prireiks, kad parengtumėte išsame politiką skirtą kovoti su tokio tipo rizika, nes e, nebankinių institucijų sektorius ir šešėlinės bankininkistės sektorius didėja. Ačiū. Taip, mūsų veikla nebankinių institucijų, šešėlinių bankinių institucijų srityje reiškia, kad turime stebėti riziką. Ta rizika daugiausia susijusi su per dideliais svertais ir su sisteminiais tarpusavio ryšiais. Tie ryšiai ypač pasireiškia tarp pinigų rinkos fondų ir bankininkistės sistemos. Taip pat atsiranda uh, E, įsipareigojimų vykdymo terminų ir likvidumo netitikimų. Taigi mes e, šių metų Liepos mėnesį paskelbėme pirmą šešėlinės bankininkystės e, ataskaitą. Šį sektorių vertinome dviem požiūriais. Visų pirma, atsižvelgėme į subjektus, atsižvelgėme į vairius šešėlinės bankininkystės subjektų elementus, e, investicijų fondus ir panašiai. Ir e, siekiame toliau stiprinti šešėlinės bankininkystės stebėsenos sistemą, atsižvelgiame į EMIR ir alternatyvių investicijų, e, investicinių fondų priemonės. Kiek laiko užtruks šis darbas? Kaip matote, visos atitinkamos institucijos, kurios dalyvauja šioje makro lygio rizikos ribojimo politikoje, e, jau keletą metų dirba e, šioje srityje ir iš tikrųjų sunku būtų pasakyti, kada tas darbas bus užbaigtas. Neturiu konkrečios datos. Žinau, kad tai yra daugiatis darbas ir kaip buvęs FSB pirmininkas Galiu pasakyti, kad labai pasikeitė aplinka ir mąstymas. Dabar yra daug palankiau vertinama būtinybė atlikti nebankinių institucijų ir šešėlinės bankystės stebėseną. Taip, iš tikrųjų paminėjote pinigų rinkų fondus. Čia yra numatomi nauji teisės aktai. Pervanžberės. Na, labai įdomu girdėti, kaip e, ponas Dragi vertina, e, vertintų dėrybų rezultatus. Bet aš noriu dabar paklausti tai, kas susijęs su komisijos darbo programa, kur numatyta Europos finansinio stabilumo priemonės peržiūra. Noriu pasitikslinti. Kaip manote, į ką turėtų atkreipti dėmesį Europos komisija? Na, jūs minėjote nekilnojamojo turto rinką. Ar manote, kad yra kitų specifinių sektorių, kuriuose sisteminės rizikos stebėsena nėra pakankamai užtikrinta teisės aktuose. Ar dabartinė stebėsenos sistema yra pakankama? Taip pat e, savo įžanginėje kalboje jūs sakėte, kad neturite vykdom, vykdomųjų įgaliojimų arba m, mm, negalite teikti privalomų rekomendacijų. Ar manote, kad yra tam tikrų aspektų ir sričių, kuriuose reikėtų keisti teisės aktus ir suteikti jums e, galimybių įsikišti Atsakydamas į antrą klausimą, e, pasakysiu, kad nemanau, kad reiktų keisti SRB veiklos tikslą. Na, tai niekada neturėjo būti sprendimus priimant instituciją. Tai yra forumas, kuriame, kuris teikia neprivalomas rekomendacijas arba įspėjimus. Taigi čia kalbame apie tą vadinamąją minkštąją galę, o ne preskriptyvius įgaliojimus, nes yra kitų institucijų, kurios turi tuos įgaliojimus, tai yra nacionalinės institucijos ir komisija, taigi tų institucijų jau yra pakankamai daug. O SRB tiesiog dabar E, vykdo savo užduotis ir manau, kad tai darome tinkamai. Dabar pagrindinė rizika. Na, dabar pakartosiu tai, ką sakiau anksčiau. Pagrindinė e, rizika yra lėtas augimas, ribotas augimas ir tai savo ruoštų sukelia kitą konkrečią finansinę riziką. Konkrečiau kalbant, na, viena iš, vienas iš pavojų yra pensijų fondų susilpnėjimas, draudikų susilpnėjimas ir bankų balansų susilpnėjimas. Antras pavojus tai yra finansinių rinkų perkainojimas. Na, akivaizdu, kad perkainojimas įvyks, tačiau didžiausia pavojų kelia labai didelis perkainojimas. Trečias pavojus - skolos tvarumo sumažėjimas valstybės, įmonių ir namūkių sektoriuose ir taip pat ir šešėlinė bankininkystė. Na, visi šie pavojai nebūtinai materializuosis, tačiau tai yra tos rytis, į kurias yra nukreiptas SRB dėmesys. Ačiū, Sander Lūnės. Ačiū pirmininkė, ponė Dragi. Ketvirtadienį matėme, kad Italijos Montepaskiai banko akcininkai patvirtino 5 milijardų eurų akcijų emisiją, tai yra platesnio banko gelbėjimo plano dalis ir ši suma turi būti surinkta iki metų pabaigos, nes atsparumo bandymai parodė, kad šis bankas yra silpniausias Europoje. Ir E, man atrodo, kad šis bankas, e, šio, šio banko sėkmė arba žlugimas priklausys nuo privačių investu, investuotojų e, susidomėjimo. Ir ne, prisiminkime, kad šio banko akcijų kursas krito labai smarkiai nuo 2009 metų. Taigi pagrindinis dalykas yra pritraukti investuotojų. Antras dalykas, bendresnio pabudžio klausimas. Ar manote, kad e, rinka grindžiami sprendimai skirti prastai veikiantiems Italijos bankams ir siekiant išspręsti neveiksnių paskolų problemą yra pakankami, ar vis dėlto Italijos bankų sektoriui reikia kažko daugiau. Ir paskutinis klausimas susijęs su referendumu, kuris artimiausių metų vyks Italijoje. Ar SRB nagrinėja balsavimo, ne, neigiamo balsavimo poveikį Italijos bankų sektoriui, jūs ruošiatės blogiausiams scenarijams ar ne? Ačiū. Ačiū. Deja, dėl pirmo klausimo pasakysiu, kad nekomentuoju atskirų institucijų, o atsakymas į trečią klausimą irgi yra ne. Taigi dabar lieka antras klausimas. Na, jūs iš esmės klausėte, ar rinkos, rinka grindžiami sprendimai turėtų būti priimami. Turint galvoje ES teisės aktų sistemą, tai taip, visų pirma, reikėtų ieškoti rinką grindžiamų sprendimų. Ačiū, Enrique kalbė šambo. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponė Dragi, ačiū už tai, kad dar kartą apsilankėte čia. ir padedate mums dirbti savo darbą. Prisimindamas, ką jūs ką tik sakėte, mm, pasakysiu, kad SRB yra diskutavusi apie problemas, teikia rekomendacijas, tai nėra vykdomoji institucija. Tikrai, bet e, man Atrodo, kad na, susidaro įspūdis, kad rizika e, išlieka labai didelė, kadangi institucijos nebuvo reformuotos ir taip pat vis dar vadovaujamasi savoka per didelis, kad žlugtų. Ir dėl to atsiranda netikrumo jausmas. O tie atsparumo bandymai pradeda atrodyti jokingai, jie tikrai ne, ne, nenuramina mūsų piliečių ir tie bandymai yra atliekami skirtingai, priklausomai nuo to, apie kokį banką kalbame, ar tai apie kokį regioną kalbame ir dėl to bankai praranda pasitikėjimą. Na, aš čia nekalbėsiu konkrečiai apie Italiją. Taigi tiek. Gerai. Ačiū. Dėl jūsų pirmo klausimo. Na, daug ko buvo imtasi siekiant e, sumažinti tų per didelių bankų, kuriems negalima leisti žlugti problemą. Na, prieš keletą metų kapitalo koficijantai buvo 7 procentai, dabar tas rodiklis yra 14 procentų. Buvo e, įdėkti įvairūs e, buferiai, E, taip pat buvo iš esmės peržiūrėta priežiūros sistema, ypač eurozonoje, bet ir apskritai visoje ES. Buvo priimti teisės aktai dėl finansinio stabilumo ir dabar turime įvairių pasaulinių institucijų, e, kurios prižiūri didelės finansinės institucijas. Na, ar to pakanka, nežinome. kiekvien bet kurio priežiūros ar reguliavimo darbo e, ypatybė yra ta, kad mes nežinome, kada kils e, kita finansinė krizė, bet mes stengiamės kaip galima labiau sustiprinti finansų ir bankų sektorių. Ne sutikčiau su jūsų nuomonė, kad e, atsparumo bandymų sistema taikoma ne vienodai, ji taikoma vienodai, vadovaujamės įprastomis bendromis taisyklėmis. Na, mes turbūt skirtingai suvokiame tą sistemą. Žinoma, aš esu šališkas, bet neturiu jokių įrodymų, kad atsparumo bandymai būtų atliekami nevienodai. Ačiū dabar ponas Papadimulis. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu graikiškai. Pone Dragi, bankų sąjunga dar nėra sukurta ir nėra sukurtas garsusis investicijų sistemos trečiasis ramstis. Ar manote, kad trūksta komisijos pasiūlymų? Na, mums reikia tam tikro grafiko ir ta sąjunga turėjo būti baigta kurti iki 2014 metų. Gal galėtumėte pateikti ECB požiūrį į trečiąjį ramstį? Europos parlamente mes apie tai daug kalbame ir daug kolegų mano, kad be trečiojo ramščio mes negalėsime baigti kurti bankų sąjungos ir dėl to padidės sisteminė rizika. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Mūsų nuomonė, e, trečiasis ramstis turi būti užbaigtas, kad būtų užbaigta bankų sąjunga ir mūsų nuomonė rizikos mažinimas turi būti neatsiejamas nuo dalymus rizika. Įmamasi daug priemonių rizikai sumažinti, aš jau minėjau ir TILAK, ir e, kitus, kitas priemonės, įvairius buferius, taip pat minėjau ir SRB atliktą darbą dėl e, valstybių rizikos. Na, šis klausimas nėra nekontroversiškas, bet e, svarbu šį ramstį sukurti. Ir kaip jau sakiau, atrodo, kad mūsų vadovai e, šiek tiek pakeitė prioritetus ir dabar pagrindinį dėmesį skiria e, netidėliotinėms poreikiams na, tokia yra realybė. Bet nereikia užmiršti ir kitų svarbių dalykų. Ir siekdami patenkinti pinigų sąjungos poreikius, mes turime baigti kurti bankų sąjungą ir taip pat kapitalo rinkų e, sąjungą ir šį ramsti. Ačiū. Oh, sorry, not present. Okay. Uh, David Coburn. David Coburn. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Dragi. Uh, Manau, jūs žinote pono Šugermaną, informatorių, kuris kalbėjo apie Union Credit Airijoje. Man įdomu, ar jūs buvote apie tai informuotas, kai jūs buvote Italijos centrinio banko vadovas, ar nuo jūsų tai buvo nuslėpta. Ar Airijos e, reguliatorius informavo Italijos bankus ir jeigu ne, tai kodėl ne? Manau, kad tai kelia didžiulį nerimą vertinant sisteminę riziką. Ypač dėl to, ką matome žiniuose dabar apie Italijos bankus, o Union Credit buvo vienas didžiausių Italijos bankų. Norėčiau jūsų komentaro. Ačiū. Per praėjusį posėdį Strasbūrė Aš atsakiau į šį klausimą, kurį uždavė ponas Flanagan, jei teisingai prisimenu. Sakiau štai ką, kad yra rengiamas atsakymas raštu ir bus išsiustas jam. Tai ir padarysiu. Gal jūs galėtumėte visiems išsiųsti ir man taip pat, man tai įdomu. Tai kelia didžiulį nerimą, kadangi dabar daug girdime apie Italijos bankus žiniuose ir tikrai reikia stebėti situaciją. Jūs esate SRB valdyboje ir reikia užtikrinti, kad informacija būtų skleidžiama tarp bankų. Reikia, kad sistema tinkamai veiktų. Manau, kad ir jūs to norite. Daugelis čia esančių norėtų gauti daugiau detalių, bet labai ačiū ir lauksiu to laiško. Dėkoju dabar gero Fanemans. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą apie komisijos atliekamą peržiūrą. Makrolygio rizikos ribojimo pagrindas. Lapkričio 7 dieną vyko klausimas, SRB irgi, klausimas SRB irgi jame dalyvavo. Komisija lapkričio 22 paskelbė informaciją ir jei teisingai supratau, tai dalis nacionalinių galių bus perdotas ES lygmeniui. Na, pagrindinės tikslas peržiūros yra užtikrinti nacionalinį lankstumą ir taip pat sąjungos kontrolę. Labai svarbu rasti tą tinkamą pusiausvyrą. Bet aš bijau, kad gali būti keičiamos procedūros, gali būti paprastinama kai kas ir kad būtent SRB čia taps centriniu veikėju. Aš noriu paklausti, ar mes dabar stebime galių perdavimą ES lygmeniui? Informacinėme pranešime yra sakoma, kad nacionalinių institucijų situacija rodo, kad geriau būtų tą riziką valdyti nacionaliniu lygiu, bet ar dabar vėl bus pertudamos galios ES lygmenį, kai iš tiesų veiksmingiau būtų galima riziką valdyti nacionaliniu lygmeniu. Ačiū. Na, nežinau, galėčiau pateikti atsakymą, kurie Serbė pateikė komisijai peržiūros metu. Čia reikia pabrėžti SRB prioritetus. SRB turėtų išlaikyti glaudų ryšį su Europos centriniu banku. Mes čia nekalbame apie galių perdavimą iš nacionalinio ligmens į e, tarpvalstybinį lygmenį. Mes kalbame apie tai, kad valdyba turi būti plati, kad turi apimti įvairias institucijas ir užtikrinti jų bendradarbiavimą. Tai irgi nenurodo galių perdavimo, tai visai nesusiję. Kalbėjome apie aktyvavimo procedūrų supaprastinimą bankininkystės sektoriuje. Jos turėtų būti supaprastintos lyginant su dabartinė situacija. Tai yra nuomonė, tai yra požiūris, tai nėra galių perdavimas. Mes čia atsakėme į komisijos užduotus klausimus. Į komisijos klausimus atsakinėjome. Dar nurodėme, kad makro lygio rizikos ribojimas ne bankininkystės sektorioje taip pat yra svarbus ir reikia turėti tokias priemonės, kurios apimtų ne vien tik tai bankininkystės sektorių ir šešėlinis bankininkystės sektorius labai sparčiai auga, todėl mums būtina turėti priemonių rinkinį, kuris leistų riboti makro lygio riziką. Kas turėtų tas priemonės įgyvendinti, tai jau kitas klausimas, ar tai turėtų būti komisija ar nacionalinės kompetitingos institucijos. Dabar komisija yra kalbama apie tai, reikėtų perduoti didesnę kompetenciją ES lygmenių ir jūs sakote, kad čia neužimate jokio vaidmens. Mes tiesiog atsakėme į komisijos užduotus klausimus. Keturios minutės jums buvo skirtas, sako pirmininkas. Pirmininkė, jūs labai griežtas. Taip dėja turime baigti posėdį laiku. Tomas Man. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti vokiškai. Gerbiamas pirmininkė Dragi, jūs minėjote tą mandatą. Tai nėra neginštinas dalykas, bet e, mes nesame atsirba nuo pasaulio, mes turime prisimti ir globalę atsakomybę. Po to, kai vyko referendumas dėl Brexit, nuomonės e, tikrai keičiasi. Matome, kad e, stiprėja populistai ir kitose šalise. Matome, kas atsitiko JAV. Ir Dažnai įmonės įsikūrė čia, bet gamina JAV ir aš dėl to prieštaraučiau ir TTIP ir kitiems panašiems susitarimams, nes jie nepadės aukti ekonomikai. Jeigu JAV irgi sumažins palūkanų normą, jeigu stiprė šešėlinė bankininkystė, kurią mes Europoje stengiamės pažaboti, JAV to nedaro. Kaip Jūs manote, ar protekcionizmas nebus tas pavojus, dėl kurio reikės keisti politinę, e, ekonominę politiką? Ar protekcionizmas nesukels grėsmės mūsų finansiniam stabilumui? Nėra lengva atsakyti į šį klausimą. Tai reikštų, kad mes turėtume daryti prielaidas apie dar nesuformuotą politiką. Tai politikos kryptis susijusios su, su rinkimų kampanija, bet dar nepasiektas etapas, kai bus visiškai aišku, kokia bus ta politika per ateinančius keliarius metus. Visgi, kągi mes galime pasakyti ir ką žinome. Protekcionizmas turto nedidina. Jis nedidina žmonių gerovės. Tai reikėtų užduoti klausimą, kodėl dabar matome tokią protekcionizmo tendenciją. Vienas iš atsakymų yra štai koks. Mes priimame globalizaciją, netkreipdami dėmesio į tuos, kurie iš globalizacijos proceso nelaimėjo, o jų pasaulyje yra daug. Kokį būtų galima pasimokyti? Nereikia čia dabar grįžti į praeitį, manau, kad tai ir neįmanoma, nereikėtų pulti prie protekcionizmo, bet reikėtų pasirūpinti tais, kurie daug prarado dėl globalizacijos proceso. Nereikėtų išmesti uh, tų privalumų, kuriuos globalizacija sukūrė per kelias dešimt pas, pastarųjų metų. Dėkoju, Paul Tank. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Dragė, turiu konkretų klausimą apie vertybinius popierius. O norėčiau mm, pakalbėti apie vertimą vertybiniais popieriais. Jūs sakėte, kad reikia pasimokyti iš krizės, reikia pagalvoti kaip vertimas vertybiniais popieriais e, gali e, prisidėti prie nestabilumo, nes pavyzdžiui gali atsirasti e, burbulų turto srityje. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs tai vertinate, ar manote, kad yra tokia rizika, ar manote, kad ESRB čia gali imti vaidmens ir išsklaidyti tą nerimą. Parlamentui yra sudėtinga matyti, kokia situacija gali iškilti, bet būtent SRB gali tai stebėti. Dėkoju. Faktas yra tas, kad mes vienu terminu pakeitimas vertybiniais popieriais vaidiname vaidiname visai skirtingą realybę, tai yra pakeitimą vertybiniais popieriais ES ir JAV. Nekokybiškos paskolos buvo susijusios su pakeitimu vertybiniais popieriais. Be to buvo labai sudėtinga jas įkainuoti, buvo neteisingos rizikos paskatos Vadinasi, bankai neišlaikė tos rizikos, o mūsų pakeitimas vertybiniais popieriais buvo visai kitoks. Jis buvo labai skaidrus, jį buvo lengva įkainuoti. Ir visą tai galima pamatyti pasižiūrėjus į bankroto duomenis. JAV produktų duomenis šioje srityje rodo, kad procentai yra keliarius kelis kartus didesni negu Europoje. Europoje tie skaičiai labai maži. Jei pakeitimas vertybiniais popieriais yra tinkamai parengtas, tai tuomet tai labai stipri priemonė, kuri gali prisidėti ir prie realios ekonomikos, ir prie MVI veiklos. Mes sąjungoje turėdami tokius produktus sukūrėme dar tvirtesnį pagrindą, tai yra tokį paprastą ir skaidrų pakeitimą vertybiniais popieriais. Komisijos pasiūlymas yra geras dėl rizikos išlaikymo pasiūlymo, tai manau, kad čia yra gera pusiausvyrą tarp gražos ir pristėjimo prie ekonomikos. O kol palūkanų normos yra tokios mažos, tai mes šiuo priemonių didelio vystimosi artimuoju metu nematysime. Pirmininkė. Kelia nerima štai kas. Europoje praradimai nebuvo dideli, bet mes matėme, kad rinkos subliuško ir neatsistatė. Tai aš manau, kad tai visai neprisidėjo prie stabilumo. Aš manau, kad tas palyginimas neįrodo, kad ES pakeitimas vertybiniais popieriais prisidėjo prie ekonomikos. Aš norėčiau akivaizdžių įrodymų, kad tai yra puikiai priemonė ne vien tik tai gerais, bet ir blogais laikais. Panas Dragė. Taip, mes manome, kad jei pakeitimas vertybiniais popieriais yra skaidrus, tai tuomet tai padeda ir atstatyti kreditos rautus, nukreipti juos į realią ekonomiką, tad iš tiesų tai yra geras indėlis į ekonomiką. Bet tam, kad matytume šios rinkos atsigavimą, reikia e, didesnių palūkanų normų ir taip pat e, naujo reguliavimo. Pagal ankstesnį reguliavimą mes ES ir JAV produktus laikėme vienodais, nors iš esmės tai yra skirtingos priemonės. Na, vadinasi, reikia prisitaikyti turint omenyje. Dėkoju. Kągi, galime užbaigti šias diskusijas. Labai ačiū pirmininkui Dragi. Jis kaip ESRB pirmininkas vėl atvyks į Ekon komitetą 2017 m. gegužės mėnesį. Kaip ECB pirmininkas atvyks dar greičiau. Labai ačiū Jums už tai, kad atvykote. Manau, kad dialogas buvo puikus. Na, dabar dviejų minučių pertraukėlę. Thank you.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 So, uh, Kolegos, dabar periname prie penkto darbo atvarkės punkto, tai yra pirmininko pranešimai. Vykstantis trišaliai dialogai dėl prospektus. Antrasis trišalis dialogas dėl šio reglamento vyko lapkričio 15 dieną. Kalbėjome apie taikymos rytį ir išimtis, kalbėjome apie reklamas E, taip pat e, prospektus, skelbimo trečiųjų šalių aspektus, e, taip pat pranešimo klausimus. Buvo padaryta pažanga, kai kuriais klausimais sakytas trišalis dialogas, įtas rytoj. O toliau pinigų rinkos fondas. Čia su didžiuliu malonumu galiu pasakyti, kad pasiekėme politinį susitarimą lakrūčio 14 dieną. Vyko ilgos diskusijos tarp Liepos ir lapkričio mėnesio, na, o dabar susitarimas numato trijų tipų MMF. Tai yra ir viešoji skola ir taip pat e, rinkų sviravimo aspektai. yra numatyti likvidumo, skaidrumo ir kiti reikalavimai. Naujas reglamentavimas nurodo, kad rinkos turi būti stabilesnės krizės laiku. O po trišalio dialogo vyko techninis darbas, techninio darbo Rezultatai dabar jau yra tikrinami besidarančių šalių. Ir ekono komitetas dar kartą galės pateikti savo nuomonę. Ir 2017 pirmąjį ketvirtį vyks balsavimas plenarinėje sesijoje. Norėčiau pasveikinti pranešėjus ir visą dėrybinę komandą su tokiais puikiais rezultatais. Toliau e, biudžeto ir ekon komiteto e, posėdis perkeltas. Kalbant apie eurozonos biudžeto pajėgumus, e, gruodžio 8 vyks vietoj lapkričio 30 posėdis, laiką greitai paskelbsime, toliau Ekon Libe komiteto posėdis. vyks ketvirtadienį gruodžio 1-ąją nuo 9 iki 8. Nuo 8 iki 9. Toliau pinigų, kovos su pinigų plovimu direktyva. Lapkričio 29 posėdės nebevyks šiuo klausimu. Ekon ir Libė koordinatoriai susitarė suorganizuoti šį posėdį ketvirtadienį nuo 8 iki 9 ryte ir greitai išdalysime darbo atvarkę. Tai tiek pranešimų. O šeštasis darbo turkės punktas yra toks, ar galime patvirtinti posėdžio protokolus rugsėjo 26, 28, spalio 10 ir 11. Dėkoju protokolai patvirtinti ir dabar galime pereiti prie septintojo darbo atvarkės punkto. Kaip žinote, komisija pasiūlė pakeisti mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principų pagristų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų taikymo dato datą. E, kaip žinote, pateiktas komisijos pasiūlymas ir rugsėjo mėnesio rezoliucijoje parlamentas aprašė komisijos atidėti įgyvendinimą be kitų pirmo lygio pakeitimų. Čia mes vadovausimės 51 darbo tvarkos taisyklę. Tai reiškia, kad dabar pranešėja pateiks savo pasiūlymą, o tuomet Mes suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams ir politinėms frakcijams. Vadovaudomės šiomis diskusijomis. Na, galbūt tvirtinsime tekstą be pakeitimų, bet pirmiausia žodis pirmančių berės. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Na, ši mūsų analizė bus trumpa, nes jūs iš esmės jau pasakėte viską, ką reikėjo pasakyti, kalbant apie šią procedūrą. Na, yra rezoliucija, kuri patvirtinta rugsėjo 14 dieną. Tiesiog noriu priminti Jums ketvirtą punktą, nes e, būtent e, į tą punktą mes darome nuorodą savo dokumente. Ketvirtame punkte yra aiškiai pasakyta, kad mes nenorime keisti pirmo lygio teisės aktų E, jeigu reikia tik nukelti įgyvendinimo datą. Taigi aš tikiuosi, kad kaip buvo numatyta, šis tekstas bus patvirtintas be pakeitimų, kaip buvo ir korepere, ir tas tekstas turėtų būti patvirtintas ir e, taryboje ir taip pat per mūsų minisesiją gruodžio pirmą dieną. E, komisijos, taigi turėsime, turime naują komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad būtų, kad įsigaliotų dokumentas dėl duomenų teikimo. Tie duomenys svarbus investuotojams. Ačiū dabar ponas Balts, EPP vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu dar trumpiau negu kad kolegė Beres. Mes e, irgi pritarėme tam, ką jūs pasiūlėte. Tikrai norėtumėm, kad viskas būtų patvirtinta taip, kaip jūs pasiūlėte. APP e frakcija tam pritars. Mums svarbu, kad Europos komisija kiek įmanoma greičiau galėtų pateikti savo pasiūlymą. Ačiū. Dėkoju. Panas Jėdzek, ačiū pirmininkė. Nekažin ką be galėčiau pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta. Taigi pritariu. Tik norėčiau pateikti dar vieną klausimą komisijai, jeigu leisite. Dėl deleguotų aktų ir galimybių įsikišti. Uh, Oficialiame leidinyje spalio 29 dieną toks deleguotas aktas buvo jau paskelbtas. PRIPS reglamento įsigaliojimas atidėtas. Jis įsigalios vėliau, kai įsigalios ir atitinkamas protokolas. Taigi, gali būti tam tikras teisinis neiškumas tų investicinių produktų kuriejams. Taigi, kas atsitiks tuo laikotarpiu nuo šių metų gruodžio 31 dienos iki 2018 metų sausio 1 dienos, kol neįsigalios vadinamasis Intervention Powers – teisės aktas. Kokia yra numatyta procedūra, ką komisija ketina daryti per šį laikotarpį, nes atidedamas prips reglamento įsigaliojimas. Taip, iš tikrųjų, šis klausimas yra susijęs su reglamento įsigaliojimu. Europos komisijos atstovas galbūt atsakys į šį klausimą, nematau, kad kiti komiteto nariai norėtų pasisakyti. Ar panas Lambers dar norėtų pasisakyti? Ne, mėly kolegos. Esu šiek tiek sutrikęs, eidamas į salę, pamačiau, kad beveik visi komiteto nariai jau išėję iš salės. Salėje liko tik keli iš jūsų. Tai aš jaučiuosi kaip ir, jaučiuosi, jaučiu pareigą e, e, dalyvauti šiame posėdė ir perduoti Sven Gigolds pastabas. Labai trumpai. Mes pritarame vadinamajam pasiūlymui dėl WIC fix. Žinome, kad reglamento įgyvendinimas įsigaliojo, e, buvo atidėtas e, vienai, vieniems metams. Iš esmės mes manome, kad e, tekstas turėtų išlikti nepakytas. Reikia kalbėti tik apie vadinamąjį quick fix. Dar tarsi keletą žodžių apie MIFID. Kodėl mes atmetėme pasiūlymą dėl RTS? Mums buvo svarbu užtikrinti vartotojų teisės. Komisija turėtų pasiūlyti pakeitimų, kurie leistų tinkamai apsaugoti vartotojus. Uh, ir taip pat tinkamai gyvendinti šį labai svarbų teisės aktą. Labai ačiū už tokį jūsų didžiulį dėmesį, už šią tylą salėje, kuri tikriausiai reiškia pritarimą. Europos komisija, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Dėl enforcement powers teisės akto. Kaip žinia, MIFID 2 direktyvoje e, toks teisės aktas buvo numatytas dėl praktinių priežasčių. E, jis užstrigo. Mes dabar siūlome e, pakeisti gyvenimo datą MIFID 1. Na, o MIFID 2 teisės aktas negali būti kažkokiame teisinėme vakume, dėl to tas antrasis, antro ligmens teisės aktas irgi atidedamas lygiai tokiam pat laikotarpiu kaip ir pirmo ligmens teisės aktas. Ir atsakysiu ponui Lambert. Mes dabar tikrai daug dirbame bandydami išspręsti uh, tuos keturis pagrindinius klausimus, kurie ir buvo paminėti rezoliucijoje. Labai ačiū. Įvertinęs ką tik įvykusią diskusiją, manau, kad galėčiau pasiūlyti pagal 50 straipsnio pirmą dalį tekstą tvirtinti be, be pakeitimų. Tame teisės akte ir tame straipsnėje parašyta, kad, teisės, kad dokumentas gali būti tvirtinamas be pakeitimų, nebent tam paprieštrautų trečdalis komiteto narių. Taigi šis teisės aktas ir turėtų būti tvirtinamas be pakeitimų. Nematau, kad kas nors prieštarautų galiu daryti prielaidą, kad, teisės, kad šis tekstas yra patvirtintas be pakeitimų ir toks jis bus pristatytas plenariniai sesijai. Labai ačiū, tuo ir galime baigti šią diskusiją. Rytoj mūsų posėdis prasidės 9 val. ryto. Ačiū visiems, posėdis baigtas.